Bardzo dziękuję. Labai ačiū už tokį jūsų pasisakymą. Dabar nedėldamas pereinu prie klausimų. Su šio komiteto nariais. Pirmiausia, pane Maginis. Pytania. Proszę jeszcze raz o przestrzeganie reżimów czasu. Jums suteikiame žodis, prašom neviršti Jums skirto laiko. Ačiū pirmininkė, ačiū gerbiamas paskirtasis komisijos nariai. Jūs didelę dalį savo žanginės kalbos skiriate bendrai žemės ūkio e, politikai, gamybai ir rink, patikimui rinko. Aš norėčiau grįžti prie maisto tiekimo grandinės, mažmeninio sektoriaus ir e, komercinę praktiką. Šyrit aš skaičiau Farmers Journal ir e, E, Airijos daržovių e, komitetas sako, kad viešųjų pirkimų e, taisyklės daro žalą jo sektoriui. Tai pasakyti, na, ne tik Airijai, visoje Europos Sąjungoje taip yra mažmenininkams dėl to kyla baimė, jie skundžiasi ir mums reikia atsakymo. Išeinančioji komisija ėmėsi veiksmų, bet mes manom, kad nepakankamai, ką jūs darysite kaip komisijos narys, nes tai yra susiję su maisto tiekimo grandinės išlikimu ir be to tiekėjų, e, gamintojų, kurie tiekia prekes į rinką, e, baimę kursto. Mes turim suprasti, kad tai aktualu ne tik tai daržovėms, bet taip pat ir jautienos sektoriui. E, mes galvojame apie e, mažmenininkus ir perdirbėjų sektorių pastaraisiais metais. Ir aš džiaugiuosi pažanga, kuri yra padaryta pastaraisiais metais, tengiantis geriau e, įveikti nesažningą priekybos praktiką ir verslo įmonių tarpusavio santykius. Todėl mes ir įsteigėme tą maisto tiekimo grandinės forumą. Kai kuriuose valstybėse narėse patys mažmenininkai demonstruoja pakankamai valios e, kovoti su šia problema. Nėra numatyta kol kas galimybė teikti skundus, konfidencialius skundus, todėl e, ūkininko organizacijos sako, kad turėtų būti sukurtos e, laisvanoriškos kovos tokiu, tokia problema schemos. Aš džiaugiuosi, kad Europos komisija pasiūlė įgyvendinimo e, planus valstybėms narėms e, ir valstybės narės šitą daro. Airija yra vienas iš geriausių pavyzdžių, jį kovoja su nesažininga praktika. Mes turim daryti spaudimą suinteresuotoms pusėms, Europos komisija turi būti pasirengusi pateikti teisinės priemonės, jeigu e, tame fakultatyvinėme metode teikiamų sprendimų neįmanoma rasti. O aš pats pagalvosiu apie teisės priemonės, pasitarsiu su agri komitetu, ką mes galime padaryti, kad rastume sąžinį sąžiningą ir teisingą kainą gamintojui ir kad ta kaina nemažėtų taip, kaip yra dabar. Dėkuoju. Labai ačiū. Dabar ponas De Castro. Jums žodis. Signor komisario di... Gerbiamas e, kandidatė į komisijos narius. Kai BŽUP reforma buvo mums pasiūlyta, kai kurie šio komiteto nariai ją apibūdino kaip uh, katastrofa ūkininkams. Aš nemanau, kad, aš manau, kad tai buvo galima pakeisti ir jį šiek tiek yra pakeista, šiek tiek padariniai sušvelninti, bet ji dar nėra tokia, kokios norėtume. Reikia inovacijų, darbo vietų kūrimo, reikia stiprinti mūsų ūkius, e, vidaus ir išorinę rinką. Tai yra BŽUP e, esmė. Ką Jūs galvojate apie tuos prioritetus? Ar pasinaudosite vidurio trukmės peržiūrą, kad galėtumėt bent jau iš dalies pakreipti BŽUP kitą kryptimi. Bet taip pat aš manau, kad gana dažnai e, yra bandoma pasinaudoti teisinėmis priemonėmis vietoj to, kad vieni kitų išklausytų žmonės. Ir aš tikiuosi, kad per artimiausius penkerius metus mes su jumis užmėgsim draugiškus ir atvirus santykius su jumis. Na, pirmiausia, turiu pasakyti, kad su jūsų komitetu be abejo bendradarbiausiu ir Europos parlamentas yra mano partneris pagal komisijos įgaliojimus. Jūs žinote, kad būna iš skirtinių, išimtinių atvejų, bet jos yra tikrai retos ir išimtinės. Aš savo žanginėje kalboje pasižadėjau glaudžiai dirbti su jūsų komitetu, būti skaidrus, atsakingas ir politiškai, ir žmogiškų požiūrių, e, kaip komisijos narys, formaliai, neformaliai su jumis susitiksiu, su pavieniais komiteto nariais, kad e, aptartume tai, ką norime padaryti nebus taip, e, kad reikės siekti, ieškoti bendradarbiavimo galimybių su mumis. E, kalbant apie bendrą žemės ūkio politikos reformą, aš manau, kad e, dabartinė reforma yra e, žymiai žalesnė, jeigu taip galima pasakyti, negu ankstesnioji 30 procentų keliamų kriterijų paramai gauti yra susiję su aplinkos apsauga. Aš girdžiu prieštaravimų, kad kai kuriems ūkininkams turėtų būti suteiktos išlikos e, toje žalėjimo e, e ekologiškumo e, kriterijų taikymo srityje, bet aš nemanau, kad taip turėtų būti. E, praėjusių šių metų balandžio mėnesį Europos komisija ir Europos parlamentas prisimė įsipareigojimų dėl e, E, tų e, žalinimo priemonių ir mes galvojame, kaip e, valstybėms narėms galėtumėm padėti, galvojame tas e, apie tikslinės ekologinės zonas, turime surinkti pakankamai duomenų, kol kas jų nėra, bet aš esu pasirengęs labai atidžiai nagrinėti Europos parlamento ir valstybių narių išdėstytą susirūpinimą dėl e, BŽP naujosios versijos įgyvendimo. Prireikia daug laiko, kol nauja politikos rušis yra sukūriama. Žinau, kad Europos parlamentas labai aktyviai dalyvavo, buvo tik daugybė pasiūlymų, komisijos pasiūlymų pasiūlymams, komis, e, pakeitimų komisijos pasiūlymams. O mes dabar žiūrėsim, kaip praktiškai tai pasiteisina praėjus vieneriems metams. Ačiū. Ponas Nikolson, žodis jums. Pone pirmininkė, gerbiamas paskirtasis komisijos nariai, kai aš tapau šio komiteto nariu 99 metais, BŽUP sudarė 55 procentus biudžeto, dabar mažiau negu 40 procento. Tada mes turėjom e, atskiras e, e, finansavimo eilutes gyvulininkystė, žemdirbystė, o dabar mes kalbam apie importuotojus. E, visi rūpinasi dėl maisto tiekimo, skaitant ir komisiją, bet per BŽUP reformą kol kas nieko nėra padaryta, kad būtų užtikrintas geras maisto tiekimas. Per daug biurokratijos, per daug popierizmo ir jokio supaprastinimo ženklų. Ar jūs užtikrinsite, kad žemės ūkis Europos komisijoje taptų pagrindinis prioritetas ir ar apginsite biudžetą nuo dar didesnio mažinimo, kad BŽUP reforma atspindėtų ūkininkavimo realybę praktikoje? Ar kitas dalykas, e, kai bus priimtas naujas kodeks alimentaris kovo mėnesį, ar jūs pasistengsite užtikrinti, kad komisija atsižvelgtų į pienininkų poreikius, kad jie turėtų mažiau, kad būtų mažiau kišimasi į pieno rinką ir kad jie turėtų daugiau judėjimo laisvės. Pane Nikolson, jūs klausite, ar aš apginsiu biudžetą. Aš įsivaizduoju, kad aš galiu, bet aš žinau, kad parlamentą ir tarybai tenka didelė atsakomybė už tai. Mes teikiame pasiūlymus, bet aš esu tikras, kad jūs labai aiškiai išsakysite savo poziciją e, dėl galimo BŽUP biudžeto keitimo. Aš e, nepasisakysiu už mažnymą, todėl labai svarbu išlikti akiliems, labai atidžiai bendradarbiausiu su biudžeto komisijos nariu, stengdamasis užtikrinti, kad žemės ūkiai būtų skirtas teisingas biudžetas. Aš sutinku su jumis Atsakysiu į ankstesnį klausimą. E, susirūpinimą kelia kai kurių reformų biurokratiškumas. Aš įsipareigojau, kad administracinę naštą mažinsime, kad viską paprastinsime per artimiausius penkerius metus, tai bus mano prioritetas. Ir jau dabar mes pradėjome įvairių žemės ūkio priemonių patikrą, stengdamėsi sumažinti administracinę naštą. Uh, Aš su komisijos e, paskirtuoju vicepirmininku Timermans labai glaužiai bendradarbiausiu, kad tai pasitiktų. Pastarėjai įvykiai Rusijos Ukrainos krizė rodo, kad reikia sukurti e, pasauliniu mastu tam tikrą saugumo tinklą. Išreikštas susirūpinimas dėl pieno produktų, kitokių produktų yra pagrystas, bet e, nuo 92 metų reformos mes jau pasiekėme labai daug pažangos. ES rinkos e, kainos ir pasaulinės rinkos kainos dabar jau suartėjo ir aš e, manau, kad reikia ieškoti e, gamybos trukdžių mažinimo pieno sektoriuje ir kitose maisto sektoriuose. Aš manau, kad tai būtų naudinga, reikia akivaizdžiai diversifikacijos geopolitinėse regionuose Reikia išnaudoti visas rinkos galimybės ir prisimti tam e, tikrus įsipareigojimus bendradarbiauti su kitomis prekybinėmis rinkomis. Pan poseł Roder, bardzo proszę. Good morning, Mr. Hogan. Delighted to see you. Labas rytas. Džiaugiuosi Jūs vėl matydamas ir pasakyti, kad man patiko Jūsų e, pasisakymas Bet, e, kaip jūs ir sakėte, tikrai ne viskas taip paprasta. Vienas iš didžiulių iššūkių, su kuriuo susiduria mūsų ūkininkai kasdien, tai yra ne vienodas labai plataus spektro įvairių taisyklių įgyvenimas ir įgyveninimo užtikrinimas valstybėse narėse. Dėl to susidaro ne vienodos konkurencijos sąlygos žemės ūkiui Europoje. Taigi būtų teisinga pabrėžti, kad jeigu neturėsime tvirtos konkurencijos vienodomis veikimo sąlygomis Europoje, mūsų lauks tikrai sunkus laikai, sudarant ir laisvos prekybos sutarimus su trečiosiams valstybėmis. Ir e, Taigi, kaip jūs, kaip komisijos narys, užtikrinsite, kad būtų vienoda ir sąžininka konkurencija žemės ūkio sektoriuje Europoje? Mes visi žinome, kad peržiūros ir, ir tvarkarašiai vien tik tai to neužtikrins. Thank you, uh, in 2006... Ačiū 2006 metais, aš taip suprantu, ES pirmas sėki tapo um, maisto uh, eksportuotoje, um, eksportu, eksportuotoje pradėjo daugiau negu importuoti. Ir mes tikrai tapome konkurencingesni dėl tų visų pakeitimų e, pagal bendro žemės ūkio e, organizavimo e, taisyklės ir aš jau savo aname atsis, pas, atsis, atsakymę pasakiau, kad aš tikrai dirbsiu labai daug m, mm, priekybos, dėrybų kontekste su kitomis valstybėmis gindamas žemės ūkį ir kodėl mes konkurencingi, konkurencingi esame, todėl kad mūsų gamintojai tikrai e, gali gaminti konkurencingai pagal bžūp ir mm, labai svarbu užtikrinti efektyvumą, gerinti veiksmingą konkurenciją, stiprinti e, gamintojų organizacijas visoje Europos Sąjungoje. Ir tikrai visose politikos rytise yra atkreipiamas dėmesys į tai, ypač maisto daržovių sektorė, pieno sektorė tikrai labai daug dirbama ir aš galiu Jums pasakyti, kad biurokratijos mažinimas, administracinės naštos mažinimas bus man labai svarbu, į rinką orientuota politika bus man labai svarbu, nes tikrai per penkerius metus aš laikysiuos būtent tokios filosofijos. Bardzo dziękuję pani poseł Senra. Bardzo... Ačiū dabar Senra. Obrigada, presidente, en portugués. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu portugališkai. Europos žemės ūkio politika žlugdo 10 tūkstančių ūkininkų kasdien. Ar galvojate apie naujas priemonės, kurios leistų garantuoti pragyvenimo šaltinį ūkininkams, ūkiams Europoje? Ar jūs galvojate apie tokią bžūp, kuri galėtų užtikrinti pajamas mūsų ūkininkams? Ar jūs galvojate kad būtų galima turėti tokią apžūp, kuri užtikrintų mūsų e, žemės apsaugą, mūsų ūkininkų pajamas. Ar jūs galvojate apie kažkokias tai priemonės, kurios galėtų sušvelninti kvotų panaikinimo padarinius. Ar jūs galvojate apie kokias valstybinės ar rinką orientuotas priemonės, kurios leistų sušvelninti sudėtingą Um, finansinė situacija, su kuria sudarė ūkininkai. Norėčiau pakalbėti apie ES ir Kanados susitarimą, kurie žemės ūkio sektoriai bus įtraukti ir kas, buvo, kas bus daroma, kad padėtume mūsų ūkininkams šioje srityje. Manau, kad reformos, kurios įgyvendinamos būtent daro um, priešingai, sukuria priešingą situaciją, nei kad jūs uh, apibūdinote. Iš tikrųjų, padedame ūkininkams, turime žalinimo priemonę, kuri užtikrins papildomas pajamas, pagal kaimo plėtotos programas taip pat bus papildomos pajamos ir um, kiek aš žinau, iš savo valstybės, kurią geriausiai pažįstu, iki 5000 eurų bus ūkininkams prieinama. Taigi 69 um, procentai mūsų ūkininkų uh, turi mažesnį 5 hektarų ūkius, taigi tai yra maži ūkiai daugumoje Europoje. Tai yra labai svarbu, kad mes užtikrintumėm, kad mūsų žemės ūkis buvo gyvybingas ir kad mūsų ūkininkai galėtų pasinaudoti savo uh, atsiveriančiamis galimybėmis. Administracinė našta turi būti mažinama ir, ir būtent tuo klausimu buvo buvo dirbama per visas reformas ir taip pat galvojant apie visą žalinimą, ekologinį e, svarbos vietovės ir taip toliau. Pavyzdžiui, iš e, taikomos išimtis mažiems ūkininkams valstybės turi galimybės taikyti atitinkamas specifines sąlygas. Uh yra e, taikomas specifinės sąlygos taip pat ir e, sudėtingesnėse situacijose esančioms vietovėms. Galima maksimaliai panaudoti visas atsiveriančias galimybės, kad tikrai pajamos ūkininkams būtų grantuotoms. Dabar dėl pieno, pavyzdžiui, pieno sektorioje nuo 2008 metų pasikeitė taisyklės, visi žino, kokios tos taisyklės, vienu procentu nuo tų metų didinama pieno kvota, yra visi pasiūlymai dešvelninimo padarinių. Man atrodo, kad per vidurį laikotarpio nereikėtų keisti taisyklių, kai žmonės jau viską susiplanavo, jau žino, kokios tos taisyklės yra, kaip viskas keisis. Mm, po to mes turėsime galimybę įvertinti bendrą situaciją, bet e, tikrai negalvoju, kad reikia papildomo švelnimo kažkokio tai e, padarinių dabar. Ir daug, daug valstybių jau yra savo kvotas įvykdžiusios. Dziękuję. Pan poseł Hausling. Panie... Hauslink. Toliau. Pane Hoganai, e, kaip ministras Airijoje atsakingas e, už tą sritį. Mm, vis tik tai matėte, kad nitratų direktyva buvo labai e, susiaurinta ir jos poveikis bus sumenkintas ir iš tikrųjų gerimas, gerimo vando, vandens kokybė labai nukenties. Jūs daug kalbėjote taip pat apie supaprasnymą, tačiau nieko nepasakėte apie tvarų ūkininkavimą, ekologišką ūkininkavimą ar ap, ap, aplinką tausojantį ūkininkavimą. Ar tai bus jūsų dėmesio centre, kai būsite komisaras, nes tikrai poveikis aplinkai turi būti švelinamas. Ir dabar dėl ekologinio ūkininkavimo. Jūs nieko nepasakėte, ką jūs darysite, kad skatintumėt būtent šį sektorių Europos Sąjungoje. Thank you very much. Labai ačiū. Nitratų direktyva numatė daug papildomų priemonių, kurios yra palankios aplinkai, galvojant apie vandens šaltinius Airijai yra ir kompleksinis susijimas, yra daug aplinkosauginių priemonių matyta pagal nitratų direktyvą. E, tikrai yra didžiulė atsakomybė visai, visiems ūkininkams numatyta ir tik aš mm, diskusijose paprastai girdžiu daug argumentų ir į kitą pusę. Ir e, jūs teisingai sakote, dvi valstybės narės. Mm, prit taikė nuostatas dėl labai sudėtingos situacijos Niderlandai ir Airija. Uh, Ir galvoti apie poveikį ūkininkams, aišku, kad įgyvendinimas tenka aplinkos departamentui arijai. Ir tikrai sutinku, turime um, žiūrėti nitratų direktyvą iš to požio taško, kad reikia užtikrinti pusiausvyrę tarp gerų vandens šaltinių, gero vandens ir uh, tokių dalykų kaip, kaip žalinimas, kompleksinis susijimas ir tie tikslai, kurie buvo nustatyti valstybėms narėms dėl nitratų lygio. Taip pat savo įžango žodėje pasakiau, kad solidarizuosios ir sieksiu užtikrinti, kad gamtos ištekliai būtai, būtų apsaugoti, ypač e, dirbožėmis ir vanduo. Aš daug metų Airijoje e, būtent tai ir dariau, ypač paskutinius trijus metus, kad užtikrinčiau, kad tikrai būtų taikomas principas ir šies moka, e, kad mūsų gamto, gamtiniai ištekliai būtų apsaugoti, kad mūsų vanduo būtų geros kokybės. Ir toliau dėl um, ekologinio ūkininkavimo. Žinau, kad jūs buvote pranešėjęs dėl um, ekologinio ūkininkavimo ir tikrai svarbu yra mm, nevėluoti su to pasiūlymu, reikia spartinti darbą šio klausimu ir uh, tikiuosi, kad tikrai turėsime, dirbdami kartu su parlamentu šio komitetu, su paprastinimo priemonė, kas yra labai svarbu um, augimo ir darbo vietoms uh, per tą ūkininkavimo pasiūlymą, būtent to ir siekiama. Dziękuję. Pan poseł Agniu. Panie pośle, bardzo. Ačiū, ponas Agniu. Labas rytas, ponė Hoganai. Bloga naujona yra ta. Aš du kartus jūs klausinėsiu šiandien. Ar priimsite sprendimą į Junktinės karalystės rytų regioną, kad aš ir, ir Elizabeth e, Trust, kurie yra valstybės sekretorė žemės ūkiui, mes kartu aprodytume jums e, vietovės, e, rapsų augintojų laukus kurie susiduria su žymiais sunkumais, ar atvyksite į mano ūkį, apžiūrėsite mano gėlynus, kur dus gebitės, galėtume parodyti jums, kaip žemės ūkio politika kenkia mūsų ūkiams. Aplankysime prieskonių augintoją, kurio verslą gadina pesticidų taisyklės. Galėsime pademonstruoti, kaip sunku laikytis e, NVZ taisyklės, taisyklė, taisyklių. E, prašom į svečius. Well, don't, exp don't, expect, don't expect me to Nesitikėkite, kad aš jums suarsiu ir laukus taip pat. Jūs apt, paminėjote daug temų, turbūt reikėtų susipažinti su jūsų ūkiu. Deja, e, per daug e, laiko turbūt užsibūnate čia, nes turite tiek daug problemų. Tačiau aš galiu e, pažadėti, kad apsilankysiu kiekvienoje valstybėje narėje ir įtrauksiu ir ne karalystę ir tikiuosi e, padėsiu jums susidoroti su referendumų problemomis, kad galėtumėte ir toliau e, penkerius metus čia būti. Tačiau e, reikia atkreipti dėmesį į realius iššūkius, realias problemas kiekviename ūkėje. Jūs ir kiti komiteto nariai teikite tinkamus pasiūlymus kitiems penki, penkeriems metams. Ir būtent dėgymas yra svarbus. Pažiūrėsime, kaip mums pavyks spręsti tas likusias problemas, e, siekiant supaprastinti visus procesus. Tačiau aš mielai galbūt apsilankyčiau ir kai kuriuose Junktinės karalystės e, ūkiuose, galbūt net ir jūsų. Bardzo dziękuję. Ten przer... Labai ačiū. Po 45 minučių šiek tiek e, humoras nepakenkė. Dabar ponė Dots. Ačiū, ponė pirinkė, paskirtasis komisarė. Sveiki. Pieno sektorius ir aš džiaugiuosi jūsų pasisakymą dėl pieno sektoriaus, tačiau jis ir toliau e, patiria kainų kintamumą dėl e, kadangi pasaulinė paklausa mažėja ir, aišku, rusų embargas. Vakar Dar kartą žlugo pasaulinis aukcionas. Kokių konkrečių žvilgsnių jūs imsitės, kad apsaugotumėte pieno pramonę nuo kainų kintamumo? Ir kokiamis aplinkybėmis svarstytumėte eksporto paramos sistemos gražinimą? Na, galbūt Galbūt mes šitą darysime su BŽUP gyvendinimu, e, taisyklių paprastinimu, ar garantuosite, kad čia bus rimta reforma, tačiau ji yra didelė našta ūkininkams ir nėra skirta maisto gamybos skatinimo. Ačiū. Aišku, žemės ūkio žaliavų rinkoje Aišku, kainų kintamumas e, didelis, e, pieno kaina, pavyzdžiui, sumažėjo 7,3 procentos taiga. Tai, aišku, įvairių veiksnių rezultatas, tai yra Rusijos embargo, padidėjusios pieno gamybos e, rezultatas dėl gerų kainų ir gero oro. Ir, aišku, paklausos mažėjimas Kinijoje taip pat negali būti užmirštas. Tačiau visos E, rinkos priemonių e, paketas bus prieinamas ir įskaitant ir eksporto subsidijas. Tai, aišku, labai svarbus, e, brangus būdas spręsti rinkos problemas. Aišku, negalime vis tiek jo atmesti, turint galvoje bet kokią krizę, kad galėsime taikyti saugumo yra, priemonės. Bus vidurinė laikotarpio peržiūra dėl bendrosios žemės ūkio politikos kai turėsime pakankamai duomenų e, išanalizuoti tuos klausimus, kuriuos jūs iškėlėte. Labai ačiū. Antras raundas. Ir pirmiausia, panas Dorfmanas. Prašom. Taip, paskirtasis komisarė. Norėčiau pasilikti ties pieno sektoriumi. ir pieno gamybą nepalankiose regionuose. Jau keliarius metus komisija yra išstudijavusi pieno kvotų klausimą ir sako, kad e, pienui, pieno gamybai palankesnės yra na, palankios vietovės ir pieno gamyba gali išnykti nepalankiose regionuose. Na, mes galvojame, kaip galima būtų uh, užkirsti kelią tokiam, uh, e, tokiems įvykiams. Taigi pieno kvotoms išnykum, išnykus uh, kils pavojus pieno gamybai kalnuotose vietovėse, kurios dažnai priklausomos nuo pieno gamybos. Kokių priemonių jūs ketinate imtis? Ką galvojate apskritai apie tai? Na, jūsų darybų rezultatas dėl BŽP reformos e, valstybės narėms suteikė pakankamai lankstumo e, teikti paramą. Ir žinau, kad 27 iš 28 e, teiks savanorišką paramą, perskirsant išmokas. Pagal kaimo plėtros programą taip pat tos priemonės gali paremti žmonės periferiniuose regionuose. Aš suprantu, kad reikia išlaikyti darbo vietas kaimo bendruomenėse, ar tai būtų pieno gamyba, ar apskritai žemės ūkis. Labai svarbu, aišku, yra tokiams vietovėms tokie dalykai, taigi mes ir toliau žiūrėsime, kaip valstybės narės įgyvendina reformą ir pažiūrėsime, ar jos laikosi to politikos principo, Pažiūrėkime, kaip e, reformų programa įgyvendinama prieš darant išvadas e, apie poveikį visoms vietovėms, skaitant ir periferinės. E, kaimo plėtros programoje jau yra priemonių periferiniams regionams, kurios valstybės narės gali panaudoti. Ačiū. Ponas Andriu. Derrière, derrière vous. Taip, e, gerbiamas paskirtasis komisijos narė, aš sėdžiu už jūsų nugaros. E, kainos kelia rimtą problemą e, ūkininkų įplaukų stabilumui ir maisto ištekliams. Galiu pasakyti, kad dabartinė politika neleidžia apginti konkurencingos tvarios žemės, kad vastingo tvaraus žemės ūkio sektoriaus. Ar jūs ketinate imtis priemonių dėl rinkos reguliavimo priemonių ir krizės valdymo. Ponas Dorfman jau jūsų klausė, e, kaip elgsitės tarpinių metų. Kita vertus, jūs e, įsipareigojate prisimti labai e, daug įsipareigojimų dėl geografinių vietovių nurodymą pagal transatlantinę sutartį. Geografinės denominacijos apibrėžimas turėtų būti aiškiau nustatytas ar bus galima leisti e, internetu nustatyti e, geografinių vietovių pavadinimus. Jūs tikriausiai pats puikiai išmanote šią temą, tai yra geografinių nuorodų, jų kilmės e, nuorodos turi didžiulę apsaugą nuo sukčiavimo. Tačiau, kaip minėjote, komisija dirba stiprindama e, kontrolės sistemos pajėgumą, kad būtų galima kovoti su sušiavimu, ypač e, per Sanko generalinį direktoratą sukurtas tinklas kovoti su sukčiavimu, keistis informaciją ir palengvinti administracinį bendradarbiavimą. Darybos dėl priekybos mes taip pat šio klausimo nepamirštame, dėl TTIP darybose, pavyzdžiui, ar darybose su Japonija, Merkosūru visada bus skiriamas dėmesys geografinių nuorodų klausimams. Galiu Jūs patikinti, kad kalbant apie pieno sektoriaus, pien, vyno sektoriaus svarbą Prancūzijoje, nes žinome, kad 60 procentų pasaulinės gamybos yra Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje, taigi šios klausimas bus svarbus visada ir mes nenusileisime jungtinėms valstybėms ar kitoms šalims per darybas dėl geografinių nuorodų. Tai yra labai svarbi priemonė. Ačiū. Toliau panas Vaičiachovskis, prašom. Ačiū pirmininkė. Pone kandidatą. Dešimt sekundžių kalbėdamas žanginėje kalboje minėjote Rusijos embargą. O mes turime didžiulę problemą, susidurime su didžiulė krize dėl šio embargo, ypač tose šalise, kurios yra Rusijos kaiminystėje, pavyzdžiui, Suomijoje, Baltijos valstybės ir Lenkija. Mano klausimas yra toks. Ar ketinėte panaudoti krizinį, krizės rezervą sukurtą pagal 25 straipsnį iš reglamento 1306. Būtina panaudoti šį krizinį rezervą. Šį minčiai iš esmės pritarė plenarinės sesijos Strasbūre dalyviai ir kokia būtų jūsų pozicija šiuo klausimu. Nes, pavyzdžiui, Lenkijos ūkininkai nieko negavo iki šiol. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad krizinės priemonės e, yra biudžete numatyta 15 metams, ne 14. Taigi turime e, šių priemonių finansavimą įsivaizduoti 15 metų kontekste. Iki spalio 15 komisija e, pateiks prognozes dėl išlaidų žemės ūkėje ir apie krizių priemonės taip pat pateiks naują informaciją. Milane taryba šią savaitę apie tai diskutavo ir nebuvo pasiektas sustarimas dėl papildomos paramos, nors e, komisijos nariai sakė, kad 165 milijonai eurų bus skirta papildomai finansiniai paramai. Krizės rezervas e, yra e, ūkininkams skirtas ir tai reiškia, kad mes yra skirtas visiems e, ūkininkams. E, tai jeigu panaudotume šį krizinį rezervą, reiškia, mes paimtume visų ūkininkų e, pinigus. Tai yra Europos problema, kuri atsirado užsienio politikos sprendimų srityje. Aš dirbsiu su komisijos kolegija ir tarsimės, ką galima padaryti, kad šis konkretus rezervas būtų apsaugotas kiek galima daugiau. Tačiau aktyvavimo priemonės, e, kurios atsiranda dėl užsienio reikalų, turėtų būti finansuojamas iš specialių fondų. Ponas Rodė. Pone Hoganai, šiek tiek esu sumišęs. Ar užduoti man pirmąjį klausimą dar kartą, į kurį neatsakėte dėl nevienodo įgyvendinimo, ar pereiti prie kitos temos, kurios, kurią reikia aptarti pasinaudosiu antrą galimybę, bet, bet jūs susidursite ir su pirmoju klausimu kiekvieną kartą, kai sustiksime per ateinančius penkerius metus, galiu jums tai garantuoti. Tačiau mano antras klausimas dėl bus apie naujų rinkų atverimą. Danijoje yra tradicija, Žemės ūkio ministerija ir kitos, kitose institucijose panaudoti savo tarnautojus, ne tik kontroliuojant gyvendinimą, bet ir kaip ambasadorius žemės ūkio sektoriaus. Ir taip padėti sektoriui atrasti naujas rinkas. Tai to būtent reikia Europai dabartinėje situacijoje. Todėl klausiu, ar ketinate kurti komisiją naują kultūrą, kuomet ekspertai ir darbuotojai aktyvę, o ne gynybinę vaidmenį vaidintų kuriant ir atveriant naujas rinkas. Ačiū. Atsakymas yra taip. Aš aktyviai asmeniškai dirbsiu ir tikiuosi, kad visos tarnybos, e, kurios man dirbs, taip pat aktyviai dirbs, siekiant diversifikuoti rinkas. E, žinome, kokios yra geopolitinės problemos e, vidurio rytuose, Rusijoje. Todėl mums reikia, kad visi dirbtų šį darbą. Nepaisant to, ką jie atstovauja. Reikia koordinuoti, geriau koordinuoti šios veiksmus siekiant prieigos e, prie rinkų. Tai nereiškia, kad viskas mums seksis, bet bent jau bandysime nepaskliauti vien tik tai tais politiškai problemiškais regionais, kad galėtume plėsti savo prieigą prie rinkų. Ir, kaip sakiau, reikia saugumo tinklo kad galėtume panaudoti visas turimas priemonės, rinkos priemonės, kilus krizėms. Tačiau rinko e, paieškai turime papildomų lėšų 30 maždaug milijonų ateinantiems penkeriems metams, kad galėtume geriau koordinuoti savo veiksmus, ieškant naujų rinkų. Labai ačiū, ponė. Dabar ponas Kasy gerbiamas paskirtasis komisijos nariai. Parlamentarai e, girdėjo apie jūsų pasisakymus. E, apie Airijos e, veiksmus ir e, jūsų veiksmus Airijoje. E, kiek politinių oponentų jūs susilaukite to požiūriu? Taip pat žinote, kad Airijos parlamente buvo iškelta daug rimtų kaltinimų dėl jūsų sprendimo kaip ministro baigti tyrimą, kurį pradėjo jūsų pirmtakas dėl tanino e, netitikimo kai kuriuose srityse. E, šią savaitę paaiškėjo, kad jūs suklaidinote airijos gyventojus dėl to, kad 50 milijonų eurų buvo išleista konsultacinėms paslaugoms su airijos vandenų bendrove. Uh, E, žinant, kad ateityje jūs greičiausiai turėsite eiti į teismus dėl šių dalykų ir žinome, kiek daug teisinių ieškinių yra iškelta. Ar jūs manot, kad jums pakanks laiko ir galėsite susikoncentruoti į komisijos darbą? Well, all, I... Visų pirma, aš žinau, kad jūs esat naujas parlamentinės politikos narys. Uh, O aš, tiesą sakant, 27 metus Airijos parlamente praleidau. Aš žinau, kas yra parlamentaro privilegijos, kas e, jas neįeina. Ir jūs turbūt įsivaizduojat, kad politikai, kai jie yra apšmeišti, jie nori apsiginti. Bet kaip aš anksčiau jau sakiau, aš visapusiškai bendradarbiausiu su šiuo komitetu, stengdamasi sustikrinti proporcingumą, atskaitomybę ir e, kai kalbant apie tuos e, e, biudžeto klausimus, kurie eina į šią politiką. Aš nenutraukiau jokio tyrimo, tiesą sakant, kitas ministras buvo atsakingas už tą tyrimą, kurį jūs minėjote, taigi jūs kreipėtės į neteisingą žmogų, neteisingoje vietoje ir neteisingų laikų. 50 milijonų milijonų airijos vandenų e, buvo e, pradinės išlaidos programiniai įrangai, e, kitai technikai, kuri yra reikalinga ir tai užtikrins geresnį vandens kokybę ir geresnį vandens tiekimą airijos žmonėms ateityje. Jeigu kuriama nauja sistema, jie kainuoja pinigus ir tai be abejonės uh, buvo nepriklausomai įvertinta energetikos reglamentavimo komisijos ir e, visi iš 180 išleistų milijonų buvo paaiškinti. 170 e, ar daugiau negu 170 buvo įvertinta kaip išleisti teisingai. Aš žinau, kad jūs esat nusiteigęs prieš Europą ir prieš mane, bet aš gavau labai puikų laišką iš jūsų e, kolegos iš Šiaurės Airijos, Sinn Fein nario. Jis mane pasveikino su tuo, kad esu paskirtas Europos komisijoje atsakingu atsakingų žemės ūkį, tai yra prestižinis portfelis ir asmeninių lygmenių esu sveikinamas. Ir kai jūs pradėsite dirbti šį darbą, yra sakoma, aš mielai su jumis susitiksiu ir palaikysiu konstruktyvius darbinius santykius. Aš žinau, kad jūs puikiai suprantate žemės ūkio reikšmę Airijoje. Aš galiu tik pasakyti, kad jūsų kolega iš Sinn Fein palaikė kitokį ryšį ir aš tikiuosi, kad mes problemų išvengsim. Pirmininkai, aš klausiu kitokių klausimų. Bardzo dziękuję. Labai ačiū. Toliau ponas Ropė. Ačiū pirmininkė, gerbiamas paskirtasis komisarė. Jūs e, <clears throat> planuojate e, peržiūrėti viduryje laikotarpio bendrosios žemės ūkio politiką. Tačiau ar jums netrodo, kad labai aktualu būtų sušvelninti esančių žemdirbių išmokų lygių skirtumus ES, Apie tai kalbėjo ir komisijos vadovas ponas Junkeris prieš paskirimą. Trijų Baltijos šalių Rumunijos ūkininkų išmokos yra gerokai žemiau ES šalių vidurkio, bet žemės ūkio veiklos kaštai, pavyzdžiui, Baltijos šalyse, nesiskiria nuo kaštų kitos ES šalyse. Energetiniai kaštai pas mus netgi didesni, techniką taip pat perkame tą pačią kainą. Lieka žinoma taupyti darbo jėgo žmonių sąskaitą. Tai skatina pakankamai didelę emigraciją, skurdą, regiono atsilikimą. Uždarbių vidurkiai yra prašiausi būtent mūsų šalyse, susidaro užburtas ratas. Taip pat jūs nieko nepaminėjote savo pristatymo kalboj apie keulių maro problemą, kur yra pakankamai didelė atskirose šalyse ir didėjanti. Ačiū. Thank you very much. Uh, I think that I do accept that the cap reform. Ačiū. Aš uh, BŽUP reformą vertinu kaip labai didelį uh, žingsnį į priekį. Uh, mes siekiame pažangos, bandydami vienodai paskirstyti finansavimą skirtingiems ūkininkams ir valstybėms. Tai yra daroma dėl to, kad sumažėjo ryšys su istorinėmis išmokis. Atitikimo lygmuo tarp ūkininkų, kaip iš pradžių siūlė komisija, jau yra pasiektas ir Europos parlamentas bei taryba labai daug pažangos tuo klausimu padarė. Lygiai taip pat vienodai paskirstant išmokas tarp regionų buvo pasiekta neblogos pažangos. Valstybėms narėms yra suteiktas lankstumas, tam tikra autonomija padėti mažiems ūkiams, e, kalnų regionuose dirbantiems ūkininkams Ir aš tikiuosi, kad mes e, peržiūrėdami BŽUP pasistengsime užtikrinti, kad būtų sukurta gyvybingo digininkavimo pramonė ir mes galėtume uh, E, maksimaliai padidinti bazinės pajamas, kad ūkininkai galėtų auginti tiek, kiek jie nori, nepaisant to, kad 69 procentai ūkių yra mažesni negu 5 hektarų. Tai yra struktūrinė problema ir kai kuriuose regionuose tai kelia nemažai sunkumų. Mes tikimės, kad kiekviena valstybė narė įgyvendins reikalingą požiūrį į ūkininkus ir kiekviena valstybė narė pati turės nuspręsti, kokią politiką įgyvendins. Uh, Ir per būsimai vidutinės trukmės peržiūros e, darbą mes e, tą deramai įvertinsime. Labai ačiū. Toliau. Toliau ponė Moji pirmiausia. Ačiū pirmininkė. bendroji žemės ūkio politika tokia, kokią ją pristatė komisija parlamentui, e, nepadarė deramos įtakos. Pastebėtas organizuotas nusikalstamumas, kuris deramai kišosi e, kuris labai kišosi į deramą tiesioginių išmokų funkcionavimą daugelį valstybių narių. Regionų ekspertai, politiniai konsultantai, uh, E, padarė e, tam tikrą poveikį mažoms ir vidutinėms įmonėms, kad jos, e, jų galimybėms gauti tą paramą. Kaip jūs galvojate, kas užtikrins, galvodamas apie išmokas ūkininkams, kad žmonės, ūkininkai galės atsispirti politiniam spaudimui, nusikalsamam spaudimui? Aš galiu pasakyti, kad uh, reikia sistemų, kurios leistų efektyviai kovoti su tokiomis problemomis. Kaip jūs ketinate kovoti su e, paskirstimu, piknaudžiavimu, klastojimu Italijoje tokių dalykų yra užfiksuota? Aš pats, kai buvau ministras, žinau, kiek daug sunkumų iškilo paskirstant finansinę paramą ir įgyvendinant programas. Ir e, E, didelis politinis nusikalstamas spaudimas buvo daromas, kaip jūs sakėte. Aš norėčiau kur kas daugiau iš jūsų pusės išgirsti, ypač kai kalbėsim apie e, būsimą e, politikos įgyvendinimą. Kaip aš jau sakiau, bendrąją žemės ūkio politiką stengiamės ieškoti pirmiausia būdų pamaitinti Europos gyventojus ir pagelbėti pasaulio gyventojams, nes ateityje visoje planetoje patirsim labai didelį spaudimą, nes gyventojų skaičius didėja ir aplinkos sauginiai uh, E, sunkumai yra vis rimtesni ir rimtesni, o mes žinome, kokie ištekliai yra riboti. Taigi e, mes numatome tam tikro lankstumo pagal kaimo plėtros politiką ir su valstybėmis narėmis. Ir kiekviename regione, kiekvienoje šalyje problemos turi būti sprendžiamas sapaip. Negalima pritaikyti vieno kurpalio principo visiems atsakomybė turės būti suteikta per regioninius planus, per kaimo plėtros planus, Europos komisija juos dabar vertina ir mes tikimės, kad galėsime jums padėti uh, E, per Europos komisijos specialų padalinį, kuris turi padėti valstybėms narėms įgyvendinti. Jeigu bus kokių sunkumų, aš e, tikrai tikiuosi, kad jūs sulauksite mūsų dėmesio ir e, padėsime jums tiek, kiek įmanoma. Da, dabar suteiksiu žodį ponui Banano. Žodis jums. Grazie. Ačiū. Ir dėkoju paskirtajam komisijos nariui. Čia mes kalbame apie e, kolegas labiausia, kurie E, susijęs su gyvulininkystė, o kaip bus su vaisių ir daržovių sektoriumi, e, kaip jų tradicijos bus apsaugotos. E, Europa dažnai rūpinasi stambiųjų ūkininkų poreikis, bet pamiršta mažuosius. Jūs kalbėjote apie taisyklės ir reglamentus. Dėl to gali atsirasti dar daugiau sunkumų Europai. Krizę išgyvenome tarptautiniu lygmeniu. Tai turėjo labai daug žalos ir žemės ūkiui, jūsų pirmtakai suformavo BŽUP ir jos rezultatus mes šiandien paveldėjome. Tikiuosi, kad jūs užtikrinsite, kad mes sugebėtume išlaikyti savo reputaciją, lyginant su kitomis pasaulio darimis, su Azija ir panašiai. Labai ačiū. Aš įsivaizduoju, kaip bet kuri kita reforma. Ši reforma reikalaus laiko kol jį bus įgyvendinta. Visi mažiau ar daugiau e, bijo e, pokyčių. Tai yra toks žmogaus mentaliteto neatskiriama dalis. Mano valstybė lygiai tas pats yra. E, BŽP nuo 92 metų yra orientuota nuo e, paramos kainoms prie paramos e, rinkoms. Ir tai yra politika orientuota į rinką mes e, turim galvoti apie specialias priekybos sutartis, kurios būtų sudaromos dvi šalių, daugia šalių pagrindų su šalimis. Ir turim pripažinti, kad labai didelį indėlį Europa padarė e, maisto saugos klausimų ir dar padarys ateityje. Dėl e, e efektyvių e, žemės ūkio bendrovių, dėl žemės ūkio sektoriaus tvarumo. E, Yra žmonių, kurie sako, kad galėtume padaryti daugiau. Ne tik paramos rinkai priemonių reikia, bet ir platesnių. Bet pirmiausia, turim užtikrinti, kad ES būtų konkurencinga, kad galėtų prekiauti sėkmingai tarptautinėje rinkoje ir atverti naujas rinkos galimybės, ypač tose geopolitinėse regionuose, e, kurie e, sus kurie nesudarė dabar su sunkumais. Aš pirmiausia galvoju dabar apie Rusiją, Ukrainą ir artimiausius rytus. Kai pradėsiu dirbti praktiškai, po metų ar dviejų aš galėsiu geriau įvertinti, kas iš tiesų e, yra reikalinga, kad padėtis pagerėtų. Ačiū toliau. Trečias raundas ir pirmas klaus panas Jar. Äh, dear, dear candidates, uh, what should I say? The result of the last reform for me is Ačiū. Galvojant apie reformą, man atrodo, čia mm, kažkas toks vidurinis variantas būtų svarbus. Eina kalba apie tai, kad bus mažiau pinigų, mažiau dokumentų, bet tai ne visiškai atitinka mūsų tikslus. Aš norėčiau jūsų paklausti, kokiu konkrečiu žingsniu ketinate imtis, kad supaprastintumėt, bžūp, sumažintumėt biurokratiją. Ką Jūs galvojate apie žalinimą pirmajame ramstyje? Ar turėtumėm dar kartą apie tai kalbėti peržiūros metu? Ir tie pasiūlymai, mm, kuriuos pateikė pavyzdžiui kolega Alberdes, ar Jūs atsižvelgsite į juos, e, buvo ir parlamento priimta rezoliucija kuri, mano manimu, nepakankamai atsispindi tarybos ir komisijos požiūriuose. Ačiū. Visų pirma, dėl komunikato. Taip, yra tam tikra nuomonė išreiškiama, kad reikėtų galvoti apie geresnį komunikavimą tarp mūsų tarnybų ir parlamento. Uh, Ir aš tikrai pripažįstu šio klausimo svarbą ir tikrai įsipareigoju dirbti su, e, frakcijų, su frakcijomis ir lyderiais, kad tikrai pagerėtų e, komunikavimas. Aš kaip 32 metus e, dirbantis kaip žmonių atstovas, aš tikrai puikiai suprantu šio darbo svarbą. Jūs nuolat turite atsiskaityti savo rinkėjams apie tai, kaip yra įgyvendinamos visos numatytos priemonės. Visą tai turi vykti skaidriai, atvirai. Ir atitinkamos administracinės taisyklės, kurios reglamentuoja darbą tarp kabineto ir generalinių direktoratų, tikrai naujų taisyklių nekursime. Ir um, nuo pat kadencijos pradžios aš ieškosiu būdų, kaip galima geriau bendarbiauti su jumis. Aš jau iš, išvelgiu tam tikrų uh, spragų uh, tame komunikavime um, tarp komisijos ir parlamento, kur būtų galima pastiprinti tą komunikavimą. Ir Aš tikrai galiu įsipareigoti, kad nuo pat savo kadencijos pradžios aš lab, stengsiuos um, peržiūrėti žūpį ir siekti supapratimą. Aš nežinau, kiek bus uh, siek, kiek bus įmanoma tai padaryti, bet tikrai to sieksiu, nes tai tikrai nėra paprastas darbas. E, tie pavyzdžiai, ką jūs paminėjote, aišku, atspindi jūsų geriausiai pažįstamos valstybės situaciją. Aišku, dėl to žalinimo praeitą balandį jūs pateikite, padarėte pareiškimą dėl to, kad reikia žiūri, žiūrėti labiau į žalinimą ekologiškai svarbės vietovės. Kai turėsime pakankamai mokslinių įrodymų, kad galėtumėm atlikti deramą peržiūrą, mes tikrai labai mielai išsamei aptarsiu visus pasiūlymus ir visą tai, kas ir pono Des pranešime sudėta ir visose kitose pareiškimuose ir jūsų nuomonės išsakymuose ir valstybių narių lygmenių, kas yra padaryta, reikia įvertinti. Valstybės narės turi dirbti su komisija įgyvendinimo srityje ir tikrai pasirūpinsiu, kad komisijos atitinkamos tarnybos visuomet dirbtų tą darbą. Dar ačiū, dabar ponia Agijar. Pane Hoganai, nesažininga priekybinė praktika e, nuolat išbalansuoja e, maisto grandinę bendros rinkos organizacijos turėtų užtikrinti pusiausvyrą, tačiau jos to nesugeba padaryti. Kokiu iniciatyvu ketinate imtis kartu su um, už rinką ir konkurenciją atsakingais komisarais, kad iš tikrųjų būtų apsaugota visa maisto grandinė, visi jos dalyviai. Tai yra labai svarbu, galvojant apie žemės ūkį, ypač vaisių, vaisių daržovių, alyvogių sektorių. Um, maisto ir daržovių e, srityje, kur e, bendros rinkos organizacijos veikia gerai, ten nereikėtų nieko keisti. Ką jūs darysite, ką, kad e, atitinkamų regionų konkurencingumas stiprėtų, ypač galvojant apie daržovės, vaisius ir alyvo, alyvogių sektorius? Jūsų pirmtakas prieš dviejus metus yra pateikęs pasiūlymų. Ačiū. Norėčiau pratesti tą darbą, ką ponė Malstrom pradėjo. Iš tikrųjų, e, priekybos politika paliečia žmon, visus žmonės ir nulėmė Europos sėkmę ir padėjo Ispanijai, Airijai, pavyzdžiui, dirbti ir jį ragino už, užtikrinti didesnį skaidrumą. Aš visiškai remiu jo žodžius. Ir tikrai ir, ir dėl visų išorės organizacijų ir susitarimo su JAV, visą tai turi būti daroma. Aišku, ES turės tenktis, kiek galima labiau užtikrinti, kad nebūtų jokio slaptumo, kad būtų didesnis skaidrumas, kad visi žinotų, kokie klausimai yra svarstomi, pavyzdžiui, taip pat ir dėrybose su JAV dėl prekybos investicijų sutarimo. Dėl vaisių daržovių e, sektoriaus e, yra finansinė parama skirta kaimo plėtrai ir tiesiog išmokom. Reikia, aišku, aišku, labiau remti. Um, gamintojų organizacijas ir um, aš taip aš manau, kad tikrai um, komisija sieks didesnio integravimo, didesnės paramos vaisių daržovių uh, sektoriui. Uh, Alyvo gėlės. Na, tą sektorių galbūt aš nelabiausiai išmanau, bet aš tikrai gilinuosi dabar į ir yra svarstamos tos sektoriaus reformos. Aš tikiuosi, kad tikrai per visas diskusijas jūs galėsite um, plačiau mane informuoti, daugiau papasakoti ir tada aš geriau išmanysiu pietinių valstybių aktualijas. Dziękuję, pani poseł. Ačiū. Gosievska. Ačiū pirmininkė. Pone Hoganai, kadangi laiko mažai, aš paminėsiu tik tai kelias problemas. Aš tikėsiu ir trumpų atsakymų. Ar matote galimybę padidinti tiesioginės išmokas Lenkų ūkininkams? šiame programinėme laikotarpėje iki 20 metų, kad jos prilygtų mm, bent jau tokioms išmokoms, kurias gauna panašus ūkiai Vokietijoje. Toliau Rusijos embargo ir krizinė situacija. Ar jūs padarysite išvadas iš ankstesnių komisarų klaidų ir um, veiksite greitai, efektyviai ir adekvačiai, sureaguodamas į e, žemės ūkio e, augintojų gamintojų patirimus nuostolius. Toliau pieno kvotos. Ar jūs pasisakote už pieno kvotų sugražinimą? Ar jūs pasisakote už tai, kad būtų daromas išimtis ūkininkams? Uh, Mm, e, šiame galutinėme laikotarpė. Na ir galiausiai e, afrikinis keulių maras. Ar jūs šiai išvelgėte kokių galimybių kompensuoti um, ūkininkams už jų patirtus nuostolius? Ir galiausiai kokia yra jūsų pozicija dėl GMO? Labai daug klausimų. Don't expect that I'll be able to solve Nesitikiu, kad e, per penkerius metus išspręsiu visas jūsų paminėtas problemas, bet e, žūp reforma tikrai puikus žingsnis į priekį, užtikrinant konvergenciją, mm, e, išornę vidinę Na, gal nesileiskime tas senas diskusijas vėl, aš esu tikras, kad, jūs, kad vyko tos diskusijos galvojant apie apžūp reformą, bet tikrai galvojant apie laikotarpio vidurio peržą, aš pasistengsiu išanalizuoti galimybės užtikrinti, kad turėtumėm gyvybingus ūkininkus. 69 procentai mūsų ūkių yra mažesni nei 5 hektarų ūkiai, tai aišku yra struktūrinis klausimas ir, ir šalis turi galvoti apie tai, galvodamas apie maisto saugą ir maisto gaminimą ir visą tą paramą um, ūkininkams, gamintojams. Uh, Visi tie klausimai yra labai svarbus ir valstybės narės turi pakankamai daug autonomiškumo. Jūsų valstybė taip pat, jos gali autonomiškai spręsti, kur tiksliškai nukreipti lėšas, į kokius sektorius, kurie patiria didžiausią spaudimą, vietovės, kuris patiria didžiausią spaudimą. Esu tikras, kad iš tikrųjų jūsų valstybė yra pateikusi atitinkamai informaciją dėl to, kokiu, kokias konkrečias priemonės įnaudoja, kad galėtų padėti pažvelgti mm, ūkininkus, kuriais jūs labiausiai dabar ir rūpinatės. Ir tol, aišku, tiesioginės išmokos, taip, sumos didės palyginti su dabartiniu lyginiu 2020 metų. Um, tikrai to, visos valstybės turėtų būti arčiau to lygio nei dabar. Pieno kvotas, aš pasisakau už pieno kvotų panaikinimą ir už rinkos priemonės, kurios yra, kurios egzistuoja, kurios gali užtikrinti, kad jeigu yra kažkokie, kažkokie rinkos nestabilumai, kad viską situaciją būtų galima galima spręsti. Pastaruoju laikotarpiu mes matome situaciją, pavyzdžiui, Rusijos embargą. Yra tos priemonės, kurias galima panaudoti. Aš suvokiu, kad yra specifiniai sunkumai, su kurie susidarė rytų valstybės, pavyzdžiui, dėl Rusijos embargo. Ir komisaras Šilas daro viską, kas yra įmanoma, kad surastų pinigų e, būtent tokiai tiksliniai paramai. Ačiū. Huitema. Chair, um, dear Commissioner, Ačiū. Paskirtasis kandidatė, man atrodo, mes žūp turėtumėm labiau orientuoti į inovacijas ir padėti versliniškumą skatinti. Tai būtų e, labai svarbus pliusas. Ūkininkai dažnai susiduria su biurokratija. Pavyzdžiui, nitratų direktyva dar nuo 99 pirmų metų. Aš suprantu, aišku, kad reikia rūpintis e, vandeniu, bet ūkininkas pats turi žiūrėti, kaip laikytis reikalavimų. Taigi, uh, Aš prieštarauju tam, kad trūkdoma daugiau kaip 170 kg um, naudoti azoto, kuris gaunamas iš e, galvijų ūkija. Taip pat, kaip jūs galite paaiškinti ūkininkui, kad jis negali naudoti savo mėšlo, bet jam galima naudoti e, dirbtinės trašas. Ar paskirtasis komisaras gali pateikti tris konkrečius pavyzdžius, kaip jis mažins biurokratiją ūkininkams tam, kad būtų galima paskatinti verslininkiškumą. Ir galiausiai, kaip paskirtasis komisaras užtikrins, kad e, žemės žemės ūkio sektoriaus e, interesai atsispindėtų komisijos kaip kolegijos darbe. Well, Nors žūp finans, ir ūkininkavimo finansavimas um, mažinamas biudžeto prasme, kaip jau apie tai buvo kalbėta, vis tiek tai yra, tas finansavimas yra labai didelis, galvojant apie biudžetą, 38 procentai bendro biudžeto, tai tikrai didžiulis indėlis, sukuriant darbo vietas, užtikrinant maisto saugą, e, užtikrinant e, kaimo plėtrą. Aš manau, kad tikrai maistas yra labai rimtai vertinamas klausimas visų komisarų. Mes e, matome statybų sektorius, kiti sektoriai, kaip um, kokią patiria sudėtingą situaciją, kur dažnai žmonės ieškodavo darbo ir dabar iš tikrųjų reikia galvoti apie kitas rytis. Ir dabar tikrai, pavyzdžiui, e, jaunųjų ūkininkų rėmimas puikus dalykas ir komisija e, kaip Ir dabar matome, kad um, mokslo įstaigose pilna jaunų žmonių, kurie pabaigė studijas ketina grįžti į ūkius. Aš manau, kad galvojant apie paramą ir svertų panaudojimą kitose sritise, galvokime apie tai, kaip kaimo plėtrą galime um, panaudoti kaip svertą, užtikrinant didesnę paramą kaimiškos vietovėms. Taigi reikia galvoti ne vien kitai apie tos 38 procentus, kurie yra tiesiogiai skirti iš biudžeto, bet ir tai, kokį svertinį poveikį turi kitos priemonės. Ir tikrai kiti kolegos padės man šiame darbe. Dabar dėl nitratų direktyvos. Uh, turime suprasti, kad reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp produktyvumo ir ger, geros aplinkosaugos ir tvarumo. Iš tikrųjų, 45 procentai mūsų vandens išteklių patiria didžiulį spaudimą e, iš e, išornio poveikio. Tai reikia galvoti, aišku, ir apie drėkinimo e, priemonės, bet mes gal, turime galvoti ir tai, kaip esamos išteklius apsaugoti. Aš nemanau, kad tikrai ūkininkas būtų geriausias E, subjektą šioje srityje užtikrinti kompleksinį susijimą. E, kompleksinis susijimas turi būti tikrai labai aiškiai paprastai užtikrinamas ir įgyveninamas, kad e, būtų galima įvykdyti ir nitratų direktyvas keliamas tikslus. Ačiū, panas Lanagan. Sveikas, Filai. Sakai, kad nori dirbti su visais politikais tai pažanga, nes sakė, kad ar jo žiniasklaidoje, kad aš, tokie žmonės kaip aš, Makartis, kiti yra nesvarbus, yra paraštėse, minėjai konvergencija. Siūloma, kad valstybės narės pereitų prie vienodų išmokų hektarų iki 19 metų, tačiau Airija e, laikosi dalinio konvergencijos modelio. Ir tuomet turtingiausi 20, 70, 20 procentų gaus 80 procentų išmėgtų. Minėjai vidutinio laikotarpio peržiūrą. Tavo draugeliai, kaip šiandien rašoma žiniasklaidoje, ir tu e, darai spaudimą, kad draugai būtų įdarbinti. Ar toliau taip ir bus, e, kad dauguma paramos atiteks e, rančių milijonierių ūkiams, ką darysi, kad paprastiems žmonėms šis tas nukristų. Ačiū už trumpą pasisakymą. Pirmasis dalykas dėl, dėl to, kad e, aš siekiu kažkam tai gauti darbo vietas, aš tai darau kaip e, atstovaujantis žmonės politikas. Tikriausiai žinai, kad e, stengiasi padėti žmonės, bet tuo minėtų atveju, kad aš, ar aš nusinčiau kažkokias biografijas ar išvuotą bendroviai, ne vienas iš jų negavo darbo didelė ūkininkų Airijoje yra klasifikuojami kaip maži ūkininkai. Suprantu, kad administracinė našta yra, yra. Ir aš tai minėjau šiandien nekartą. Tad aš nesilaikau nuomonės, kad e, maži ūkininkai nepakliūna į procesą. Yra konvergencijos procesas, ši reforma būtent tai turi užtikrinta. Turime bazinių pajamų užtikrinimą, be to per kaimo plėtrą galime E, užskirti dar po 8 tūkstančius eurų papildomai už gerą praktiką ūkininkavime. Ir trečia, reformos leidžia valstybėms narėms remti papildomai per savanorišką susietą paramą kaimo periferinėse srityse galbūt. E, avių ūkininkams, kuriuoms nelabai dabar rinkoje palankios sąlygos. Tai yra priemonių padėti žmonėms periferinėse regionuose, mažiems ūkininkams Ir mes norime, kad kiekviena priemonė, e, kurią taikome, užtikrintų konvergenciją. O peržiūra, jeigu mes dar čia būsime, tai tuomet ir padiskutuosime. Labai ačiū. Toliau ponas Sebastija. Ačiū, ponė Hoganai paminėjote duomenis. Aš taip pat pateiksiu duomenų. Įprasniai ūkininkai patiria, kad jų išlaidos e, padidėjo 40 procentų pagal Eurostatą, 80 procentų padidėjo pašarų kaina, 30 procentų pesticidų kaina padidėjo. Tos išlaidos uh, Na, technologinės naujovės, visos kitos galėtų padėti ūkininkams. Ar remsite tvarų ūkininkavimą tokiu būdu, kaip turėtumėte? Taip pat kalbant apie pietų šalių e, augintojus, e, daržovių ir vaisių, jie nusivyrė, nes kainos mažėja pastarojusius dešimt metų. Esu įstikinęs europietis, tačiau šiuo metu turime apsispręsti, ką Europa darys, ką jūs darysite, kad padėtumėte tiems žmonėms nes tuomet tik tai didės, priešingai darbas tik tai didės. Aš tikrai e, remiu tvaraus ūkininkavimo modelį, aš pasisakau visada už tai, taip kalbėjau žanginėje kalboje ir kai kuriuose atsakymuose. Negalime palaikyti aktyvaus ūkininkavimo, neturėdami geros e, vandens, e, dirvos kokybės. Žinių perdavimas labai svarbus. Ir čia yra naujas finansinės paramos šaltinis per e, produktivumą, tvarumą, tai yra iniciatyva, kurių ėmėsi komisijos narys Čiološas, kad būtų skleidžiamos naujovės, technologinės naujovės žemės ūkija. Lygiai tiek pat galiu pasakyti, kad e, e, debų diskusija yra apie trumpalaikės priemonės, tačiau reikia galvoti apie ilgalaikį tvarumą. Komisija, man atrodo, sureagavo greitai e, dėl problemų kilusių dėl Rusijos embargo. Dėl tų reformų, dėl kurių jūs sutarėte, juk buvo teisėkuros procesas, kad būtų pagreitintos kai kurios priemonės. Privatų saugojimas, atviros intervencijos, vaisių ir daržovių sistema buvo vienas pirmųjų prioritetų dėl to, kad tie produktai greitai genda. Taigi, peržiūrima vaisių daržovių programa, pateiksime pasiūlymų ir parlamento komitetui kitais metais ir žiūrėsime, kokie bus jūsų pasiūlymai, kaip galima supaprastinti, harmonizuoti šią sistemą, geriau remti vartotojų organizacijas, kad būtų sprendžiami šie klausimai. Tačiau aš nesutinku, kad nieko nepadaryta. Ačiū. Toliau panas Zula. Ačiū. Mano politinis judėjimas tiki Europą piliečiams. Europą, kuri tarnautų piliečiams. Todėl ūkininkavimą reikia vertinti irgi e, tame kontekste. Krize, kurią sukėlė Rusijos embargas ir TTIP keliamos problemos atrodo, prieštarauja tą idėją, kad e, Europa tarnauja piliečiams. Man atrodo, kad nėra pakankamai paramos e, palaikyti nuolatinę paklausą tarp e, Europos vartotojų. Vartotojai ir gamintojai tam tikra dermė gali skurti gamybos modelį, kuris e, tiktų e, stabilaus vartojimo modelį, o ne sprendžiant problemas po to, tik tai, kai jos iškyla. Šiuo metu yra eksporto ir importo balansas e, maisto produktų rinkoje Europos Sąjungoje, taip ne visada buvo ir negalime nuspėti visko, kas vyks ateityje. Tačiau Europos Sąjungoje 13 metais buvo didžiausias eksportuotojas ir importuotojas, didesnė negu Junktinės valstijos ar Kinija, o iššūkis per šią kadenciją diversifikuoti, nu, nusiskant nuo sudėtingų geopolitiškų regionų, kad išlaikytume eksporto lygį. Maisto tiekimo saugumas yra svarbus ne tik ES, bet ir visam pasauliui. O Europa turi pranašumą maitindama pasaulį. Taigi kaip diversifikuoti, kaip nutolti nuo politiškai, geopolitiškai problemiškų regionų yra klausimas. Tačiau turime išlaikyti savo standartus. Reikia su Amerika sustarti visapusiškai, ne tik dėl tarifų. Ir mes su komisijos narė Melsram dirbsime, kad taip ir vyktų. Tačiau tos reformos, kurios bus gyventinos nuo kitų metų sausio pirmos turi užtikrinti, kad ūkininkavimas būtų gyvybi, gyvybingas, e, ekologiškai tvarus, o gamybos lygis užtikrintų e, pakankamą gamybą didėjančiam gyventojų skaičiui. Diversifikuojant rinkas ir aš tikiuosi dalyvauti delegacijose ir darybose su kitomis šalimis, kad galėtume eksportą užtikrinti stabiliau ir kad mūsų gamintojai žinotų, jog turi rinkos, patekimo į rinkos galimybės. Aišku, kad bus tam tikrų krizių, e, tačiau turėtų būti numatyta saugumo sistema, kuri galėtų apsaugoti mūsų gamintojus. Labai ačiū. Polė Kossinger e, turės išeiti vėliau, todėl dabar jį paprašė pasisakyti. Labai ačiū, pirmininkė. Esu parlamento pranešėja apie naują Europos strategiją. Kaip žinote, miškai, miškininkystė yra labai svarbi darbo vietų kūrimos rytis Europoje. Li, e, tvari, profesionali Miškininkys yra reikalinga tam, kad išsaugotume e, landšaftą ir sumažintume klimato kaitą. Yra 2 milijonai privačių savininkų. Aš manau, kad jie yra geriausia garantija, kad miškininkystės resursai nebus išvaistyti ir bus sukurtas darbo vietos. E, kuriant naują miškininkystės strategiją, nereikėtų kalbėti tuščiai, reikėtų kurti iš tikro naują miškininkystės politiką ir E, įvardinti e, miškininkystės reikšmę, kokį dėmesį jūs skirsite miškininkystėj savo darbo programoje, kad parama miškininkystėj ir jos ekologiniam ir ekonominiam vaidmeniui e, būtų išlaikyta. Kaip bus regioninė parama miškininkys išlaikyta ir kaip bus išsaugota subsidiarumo principas? E, miškai sudaro 50 procentų mūsų bendros teritorijos, taigi tai yra labai svarbis rytis ir čia galime e, sukurti labai daug darbo vietų ir e, žemės ir maisto ūkių plėtoti. Aš žinau, kad daugelis valstybių narių yra kalbėjusios apie tai, kad mes neturim bendrosios miškininkistės politikos, bet turim bendrą strategiją. Jūs kaip pranešėja tai darėte, komitetas tą darė. E, Tos mišininkistės strategijos įgyvendinimas turi būti vykdomas bendrai ir komisijos ir valstybių narių. Aš tikiuosi, kad galėsime parengti daugiametį įgyvendimo planą, kuriame bus suteltas dėmesys į prioritetus. ES lygmuo gali uh, būti uh, efektyviai panaudotas, taip pat ir gyvenam subsidiarumą. ES reglamentas yra gera priemonė strategijai gyvendinti, jau yra numatytos nuoseklios uh, priemonės paremti tvariai miškų valdysenai ir aš dirbdamas komisijai užtikrinsiu, kad miškininkistės priemonės būtų deramai gyvendamas pagal kaimo plėtros programą. Dėkuoju, pan... Labai ačiū, ponė. Dabar žodis poniai Dancila. Domnule komisar desemnat, politika. Gerbiamas paskirtasis komisijos nariai, Bendroji žemės ūkio politika skiria dėmesio jauniems ūkininkams, bet nepakankamai. Pažvelkime į skaičius. Europos Sąjungoje ir Rumunijoje, mano valstybėje. Jaunų žmonių, jaunesnių negu 35 procentas žemės ūkiai yra labai mažas, tik 7,3 procentai. Kaip raginsite jaunus žmonės dirbti žemės ūkio sektoriuje, kokiu priemonių imsitės, kad paskatintumėte jaunimą likti E, kaimo teritorijuose. Kaip e, padėsite jaunimui iš miestų persikelti į kaimus? Koks e, jūsų santykis su Europos jaunųjų ūkininkų taryba? Aš žinau, kad Europos parlamentas labai aktyviai dalyvavo BŽUP reformose ir taryba norėjo, kad E, finansavimas jaunimui nebūtų numatomas kaip privaloma e, skatinimo priemonė, o parlamentas e, reikalavo, kad būtų privaloma. Aš manau, kad ta privaloma parama steng, leistų atgaivinti daugelio kaimo teritorijų profesionalumas jaunimas E, turi grįžti į kaimus, mes turim maksimaliai prikurti galimybių jiems dirbti žemės ūkiją. Ir aš labai džiaugiuosi, kad žemės ūkio švietimo iniciatyvos e, universitetai, akademijos visose Europos Sąjungos, visos šalyse e, dabar yra užpildyti. Yra pakankamai žmonių, kurie vėl nori ūkininkauti. E, kai 25 procentais daugiau išmokų gauna jaunas žmogus negu kiti e, e, per pirmosius penkerius ūkininkavimo metus. Aš manau, jis yra pakankamai skatinamas grįžti. Taip pat mes kūrime naujas kaimo plėtros programas ir naujai įsisteigiančius jaunus ūkininkus remiame. Aš tikiuosi, kad daugelis jaunų žmonių, jeigu turės galimybę gauti finansinę paramą, E, ir jeigu finansinės institucijos padės bendrai finansuoti tuos pasiūlymus, e, galės sugrįžti ir atsivers jiems e, ūkininkavimo galimybės, darbo vietų galimybės. Su Europos investicijų banku ir kitomis finansinėmis institucijomis mes turime dirbti, kad rastume finansinę paramą, kad papildytume kaimo plėtros priemonės padedančias jauniems žmonėms. Ir taip pat užtikrintume socialinę sanglaudą ir atgaivintume kaimo teritorijas. Labai ačiū. Pone Girling pakeis ponas Nikolson kaip koordinatorius. Aš norėčiau paklausti labai konkretaus klausimo dėl avių elektroninio identifikavimo. E, Mes žinome, kad įvesti privalomi reikalavimai kelia e, neproporcingą, sukelia neproporcingą naštą ūkininkams. Jeigu prarandamos tos identifikavimo kortelės, e, ūkininkai turi mokėti baudas. Ar jūs nemanot, kad įvedant tokias priemonės pirmiau reikėtų išklausyti ūkininkų, o ne e, ES pareigūnų? Ir turi būti, peržiūrint bendrą žemės ūkio politiką, vidutinės trukmės laikotarpiu rastas geresnis sprendimas. Aš labai glaudžiai esu kalbėjęsi su, su ponu Nikolsonu ir kitais e, apie šią problemą, ypač žmonės iš Junktinės karalystės e, labai akcentuoja tą problemą, e, kai avis pameta identifikavimo etiketes. Sanko generalinis direktoratas tą temą dirba. Airijoje Taip pat e, tos problemos yra labai aktualios, nes surasti tokius pamestus identifikavimo ženklus yra beveik neįmanoma. ES yra labai daug nuveikusi atsekamumo požiūrių, standartų požiūrių ir turbūt niekas nepasakytų, kad tie standartai būtų mažinami, nes taip mes esame konkurencingesni, turim daugiau galimybių rinkų ir užtikrinome saugų ir švarų maistą mūsų vartotojams. Tai yra labai svarbu. Uh, net ir patiems gamintojams, bet avių ženklinimas yra rimta problema ir aš e, tą, ją bandysiu spręsti, pasitardama su jumis. Dziękuję, Labai ačiū. Pane Miller. Europos e, žemės ūkis ir miškininkystė išlieka tarp svarbiausių e, darbo vietų kuriejų regionuose. Ypač e, periferiniuose regionuose e, šios, e, šie sektoriai susiduria su labai daug biurokratinių kliūčių. Mažos įmonės neretai negali dalyvauti gamybos procese dėl tos biurokratinės naštos. Kaip jūs ketinate sumažinti biurokratijos lygį ir padėtume mažoms, kaip galime padėti mažoms įmonėms dalyvauti tokiuose programuose kaip Natura 2000? arba e, kaip leisti joms efektyviau gyvendinti nitratų direktyvą. Su skirtingais generaliniais direktoratais, kaip jūs bendradarbiausite tuo požiūriu ir už, kaip užtikrinsite, kad ateityje e, BŽUP e, maisto gamybai būtų skirta daugiau dėmesio ir kad gamintojas būtų labiau apsaugotas. Žinoma, jeigu jūs norite kalbėti apie maisto saugos temą, tai pirmiausia reikia galvoti, kad reikia skatinti gamintojus, bet taip pat reikia diversifikuoti rinkas e, jautriuose regionuose, apie kuriuos visi žinome. Taip pat jūs puikiai žinote, kad pastaruoju metu nuolat yra sakoma, kad e, ekologinis tvarumas yra vienintelis būdas eiti į priekį, nes nėra prasmės uh, E, e, remti ūkius, jeigu mes neakcentuojame e, ekologiškumo pusės. Bet mes visi esame praktiški, aš kaip ir jūs, ir mes suprantam, kad pažagos siekimas reikalauja tam tikrų ryštingų žingsnių. Aš, dirbdamas komisijose, stengsiuosi vis, daryti viską, ką galiu, kad būtų sumažinta biurokratijos našta ir būtų užtikrintas e, geras valdymas, skaitant ir finansų valdymą Europos Sąjungoje. Aš čia norėčiau pasakyti, kad daugelis ekologinių priemonių ir 40 procentų kaimo plėtros e, programų rėmimo joms yra skirta, e, yra gyvendinamos ir aš tikiuosi, kad valstybės narės didelė dalimi tą veiklą tęs. Labai ačiū. Toliau. Ponas Glezus. Mano pirmas klausimas apie Graikiją. Graikijoje yra daugiau negu 6000 augalų, bet iš jų tik tūkstantis yra vietiniai. Masticha vynogės arba Korinto vynogės arba Kretos e, specialios vynogių rūšis. Makso saloje turime bulves specifinės. Taip pat e, yra mūsų šalis turtinga citrusiniais vaisiais. kurie yra neatskiriama šios salos dalis. Tačiau dabar matome kiek daug atsiranda baisių aukštų stulpų, kurie užima e, mūsų laukus. Ką jūs darysite, kad tie e, metaliniai e, stulpai išnyktų? Kai jūs buvot ministras Airijoje, jūs vadovavote reformoms, kurie reiškia, kad lyders programai yra skiriama mažiau finansavimo. Ką jūs darysite, kad ta programa būtų atgaivinta? Aš būdamas Airijos ministru, stengiausi sumažinti administracinę naštą ir biurokratiją. Ir kalbant apie salų e, populiacijas, jūs žinote, kad jau yra parengta speciali schema, kuri kaip tik dabar yra peržiūrima. Ir aš e, tikrai peržiūrėsiu tuos konkrečius pasiūlymus, e, įvertindamas e, planus periferiniams regionams ir saloms. Jūsų įvardintos e, problemos, specifiškai aš nežinau, bet aš pabandysiu pasiaiškinti ir žiūrėsiu, kaip galim rasti sprendimą. Labai ačiū. Toliau žodis ponui Smith. Thanks, uh, President uh, Phil. You're... Ačiū, Pirminkė, labai sveikinu Jūs kaip škotas e, Airi čia, dirbate daug e, metų žemės ūkėje, per kitus penkerius metus, per Jūsų kadenciją daug dirbsime kartu. E, aš galvoju taip, Jūs atsivežat butelį, aš atsivežu škotiškos viskio butelį, Jūs atsivežat kažką airiško, sėdam prie stalo ir taip dirbame. Uh, uh, Kalbant iš esmės, labai sveikinu Sveikinu, kad yra dėmesys skiriamas e, avių identifikavimo klausimų. Iš tikrųjų reikia praktinių sprendimų ir yra įvairių galimybių, kaip būtų galima pagerinti teisės aktus šio klausimu, bet neprarasti atsiekiamumo. Aš norėčiau sugrįžti prie jūsų pastabų dėl. A, a, supermarketų dėl priekybos centrų. Ar komisija ketina pateikti pasiūlymų, kad būtų galima užtikrinti sąžiningas veikimo sąlygas? Ką Jūs galvojate, ką tai reiškia? Mm, iš tikrųjų vis jeigu mes galėtumėm čia maisto grandinėje tą disbalansą kažkaip tai išspręsti, tai tikrai būtų naudinga visiems augintojams ir gamintojams visoje Europoje. Travel. Ačiū. Jeigu keliauji iš Oban viskio keliu, ten daug yra viskio gamintojų, aš turiu pasakyti, kad pats ten daug ragavau. Bet nevairavau. Pane Maginis kalbėjo savo klausimą apie tuos sunkumus, um, su kuriais susidarė mm, augintojas, gamintojas ir iki pat paskui graninės pabaigos kokie, kaina kiek išauga, e, to, iš to gamintojų tik labai menka dalis tenka. Taigi, iš tikrųjų, rinkos koncentravimas ir platinimo grandinių, visa ta gale, visi tie supermarketai, jų lygmuo e, iš tikrųjų reikia žiūrėti į tą sritį. Daugelį valstybių narių mes turime savanoriškas sistemas, e, siekiame užtikrinti, kad per dėrybą su gamintojo augintojo organizacijomis e, būtų sudarytos tinkamos sutartys ir kad iš tikrųjų visiems būtų užtikrintos vienodos veikimo sąlygos, ypač ūkininkams, augintojams, aš, aš taip suprantu, kad būtent apie tai jūs ir rūpinatės. Iš tikrųjų, viskas labai priklauso toje savanoriškoje sistemoje nuo visų pusių geros valios. Bet mes matome iš tų skaičių, kuriuos esu pateikęs, kad e, tikrai pasitikėjimas tarp ūkininkų ir supermarketų nėra toks didelis ir jis netgi mažėja. Gal ūkininkai nepasitikė, kad jiems yra sąžininga kaina mokama. Ir aš manau, jeigu iš tikrųjų taip yra, kaip man pasakojama, tai yra daug. Mm, susirūpinimo dėl to, kad konkrečiose maisto grandinės, grandinėse, grandinės elementuose, maisto platinimo grandinėse sutelkiama labai daug galios. Kitas raundas, panas Agniu. Yra tikra prieštara apžūp reformoje dėl cukraus cukr, cukrinių runkelių sektorius bus liberalizuotas, nebebus kvotų, tuo tarpu cukrašvendrių augintojam nėra tokių taisyklių ir jungtinėje karalystėje padariniai bus tikrai rimti. Ar būtų galima kitą kartą, kai jūs keliausite po mūsų šalį, iš tikrųjų pagalvoti ir apie tuos dalykus ir um, apsilankyti tose ūkiuose ir pasižiūrėti, ka, kokia yra situacija. Uh, vienu pieštuko brūkštelimu būtų galima situaciją iš esmės pakeisti. Taigi aš noriu mm, atkreipti dėmesį į trijų pasėlių taisyklę. Ne, tikrai ne visi ūkininkai galės pas, įvykdyti tą reikalavimą. Ar jūs remiate tą pasiūlymą, kad valstybės narės turėtų turėti um, galimybę nuspręsti auginti GMO pasėlius? Trijų pasėlių taisyklė mm, iš tikrųjų piktinantis dalykas, aš taip suprantu. Tačiau labai gerai, kai ūkija yra užtikrinama pasėlių rotacija. Taip, taip, žinau, žinau, taip, taip. Pažiūrėkime, kaip bus praktikoje gyvendama ta reforma, dėl kurios buvo tik susitarta. Pažiūrėkime, kokiu rezultatu jį duos. Bet iš tikrųjų, pasėlių diversifikavimas yra labai svarbus elementas. Praktinis įgyvenimas gali susidurti su tam tikrais sunkumais, žiūrint, kokio ūkio, e, koks ūkio dydis, kokie, koks kraštovaizdis ir taip toliau. Bet pažiūrėkime, palaukime rezultatų. Dėl cukraus esu iš šalies, kuri turėjo kažkada cukraus sektorių ir gali jį vėl turėti, jeigu užsitikrinsime konkurencingą poziciją, tai aišku, kad labai svarbu kalbėti apie konkurencingumą kaimiškose vietovėtėse. Aišku, kai yra liberalizavimas, verslui nėra garantijų išlikti, bet galvojant apie cukrą švendris ir cukrinius runkelius, besivystančiose valstybėse, aišku, kai kvotos pasibaigs, pas mus bus įtakota situacija taip pat. Ir tuo met tie, kas augina cukrų ten, turės gal, daugiau galimybių parduoti savo cukrų vietinėse regionuose. Uh, Aš mielai lankydamasis pas jūs pasižiūrėsiu, kaip konkrečiai um, taisyklių gyvenimas turi poveikio jūsų vietovėje. Gal iš tikrųjų bus galima organizuoti tokį vizitą. Kaip aplinkos ministras, aš dalyvau diskusijose dėl GMO ir Sanko generalinis direktoracijas pateikė pasiūlymų uh, praeitą Liepą Liuksemburgo tarybai. Ir panašu, kad tai yra subsidarumo klausimas, galvojant apie autorizavimą ir e, kultivavimą. E, išrinktasis pirmininkas Junkeris aiškiai savo pareiškime parlamentui pareiškė, kad jeigu valstybės narės pasisako prieš, tai tai turi turėti vienodo svorio kaip ir moksliniai įrodymai dėl GMO. E, man atrodo, tos diskusijos kaip tik ir turėtų prasidėti. Da. Ačiū, panas Dantan paskirtas komisarė tarptautinės dėrybos, kurios įtokiai paliečia mūsų žemės ūkio produkciją, kelia didžiulį susirūpinimą tarp ūkininkų, taip pat ir tarp mūsų vartotojų, kurie nori pasitikėjimo žemės ūkio ir maisto produkcijos kokybę, kuri e, pateikiama tikėtėse. Ir noriu paklausti, kokios trečiųjų valstybių prekes bus paliestos, kiek tai įtakos mūsų ūkininkų situaciją, tai centriniai klausimai. Ir taip pat tose dėrybose e, yra labai labai svarbu, kad būtų atstovavime atitinkamų sektorių e, interesai, pavyzdžiui, galvo apie cukrų, apie e, galvijų mėsą. Kaip jūs garantuosite, kad mūsų Europos ūkininkai būtų apginti ir kad jie turėtų galimybę parduoti savo produkciją sąžiningomis, teisingomis sąlygomis, jeigu bus sudarytas atitinkamas susitarimas. Ir dar, kas, ką ponas Andriu minėjo, dėl uh, cukrašvendrių sektoriaus, ar jūs tvirtai laikysitės reikalingų pozicijų per artimiausius metus? Yeah. Taip, O kai vyksta darybos, labai svarbu galvoti apie geografinės nuorodas ir pavadinimus, ką jūs paminėjote, kas yra nepaprastai svarbu ūkininkams ir dėrybininkai puikiai supranta e, pietinių valstybių e, visą specifiką ir į tai atsižvelgia. Kaip e, Šinkasis Junkeris pasakė savo žangydėme žodėje, tai būtų antras dalykas, tikrai neaukosime žemės ūkio sektoriaus ir standartų. Yra specifinių sektorių kaip jautiena, ryžiai, paukštiena, kur tikrai sieksime deramos apsaugos. Taigi galvojame ne vien tik tai apie importo tarifus, galvodami apie šį sektorių augintojų apsaugą. Toliau, taip, sanko, ką jūs minėjote, bet ir iš e, visi susitarimai ir su JAV, transatlantinis susitarimas, aišku, turi atsižvelgti mūsų standartus. Mes tikrai neaukosime aukštų maisto standartų, kuriuos mes per tiek metų išplėtojame, nustatėme ir kuriuos labai vertame, ypač prisimenant kempimigę, pavyzdžiui, tikrai šie standartai nebus aukojami ant efektyvumo altoriaus, siekiant konkrečios sudaryti sutarimą. bardzo się cieszymy z tych. Labai džiaugiamės šiais patikinimais. Toliau ponas Tarabela. Monsieur le commissaire désigné, il y a peu de temps, j'étais. Paskirtasis komisarė, aš esu paskirtas parlamente pranešėjų dėl maisto ir daržovių ir pieno e, vartojimo skatinimo mokyklose. Komisija pasirinko 43 straipsnio antrą dalį bendro sprendimo procedūrai kaip teisė kur ne bazė, bet taryba, man atrodo, galvoja mm, ir panašu yra vieninga nuomonė, kad vis tik tai 43.3 taškas turėtų būti teisinė bazė, tuomet parlamentas neturėtų galimybės nieko pasakyti, tai netitiktų Lisabono sutarties. Taigi du klausimai. Uh, jūsų raštiški atsakymai padrasna, bet ar jūs galėtumėt dar kartą patvirtinti, kad tikrai atsižvelgsite į parlamento nuomonę ir prerogatyvas bendro sprendimo procese, sprendžiant ir dėl tokio sprendimo. Ir toliau dar klausimas. Kaip Jūs galvojate, ar komisija turėtų vertinti šią programą daug platesnėme kontekste, galvojant apie bendrą europinę programą, kuri būtų šviečiamojo pobūdžio mytybos rytyje? Man atrodo, tai būtų labai reikalingas dalykas. Pirmiausia, aš pritarčiau 43.2 e, straipsnio kaip pagrindo numatymui vaisių ir daržovių sistema susijusi ne tik su vaisiais, vais, šviežiais vaisiais ir daržovėmis, bet ir perdirbtais sultimis, kurie nėra taip plačiai naudojami visvės narėse. Nauji pasiūlymai dėl mokyklų sistemos skirti paskirstimai mokyklose dviejų produktų e, - vaisių daržovių ir pieno. Ir mūsų pokalbėje jūs sakėte, kad minėjote savo pasisakymą, kad paskirtas esate pranešėjų šiuo klausimu ir jūsų pasiūlymai. Lauksime jų ir kalbėsimės apie tai toliau dėl konkrečių priemonių. Tačiau aš tikiu ir remsiu jūs, kad iš tikrųjų teisinį pagrindas turėtų būti 43.2 straipsnis. Nepanašiai. Ja, dank u, voorzitter. Graag. Pone Hoganai, kalba ponas Belderis, norėčiau užduoti konkretų klausimą apie išimti veisėjams. Bio patentų direktyva praktiškai leidžia patentuoti augalus, o tai prieštarauja veisėjų teisėms. Su šia išimtimi veisėjai gali kurti naujas rušis ir jas parduoti, nemokėdami astronominių e, honorarų patentų turėtojams. Ar sutinkate, kad ši išimtis turėtų būti išlaikyta, kad būtų nauji veisėjai galėtų toliau dirbti ir ar ginsite šią nuostatą dėl vidaus rinkos komisaro, nuo, nuo vidaus rinkos komisaro nuostatų. Taip, aš suprantu apie augalų pranešimą, kurį parengė ponia Polson. Pranešimas yra labai svarbus, mm, e, aprūpinant gyventojus maistu klimato kaitos atžvilgių ir užtikrinant šio sektoriaus gyvybingumą. Tačiau aš neįsipareigosiu nieko dėl to, ką Jūs paminėjote šiandien, nes tai reikės aptarti su vidaus rinkos komisijos narių, o tai, tai ir padarysiu. Tačiau aš dabar jokių įkaitų Jums neduosiu ir jokių pažadų neduosiu. Prieš atvykdamas Čia aš gavau patarimą neduoti jokių pažadų, kurių negalėsiu išlaikyti, e, įvykdyti. Taigi aš puikiai suprantu problematiką jūsų šalyje ir prie šio klausimą apie šio pranešimo įgyvendinimo dar grįšime. Labai ačiū. Dabar iš tikrųjų ir pati pana Paulsen kalbės, prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas kandidatai į komisijos narius. Aš dabar prašysiu, kad atsakytumėt e, e, ne apie augalus, o apie gyvūnus. Šiandien susidarė Europos ūkininkams labai nevienodos sąlygos, skirtingos nacionalinės sąlygos, o svarbiausia, kad jos labai nevienodai yra interpretuojamos. Turiu galvoje Europos taisyklės, kurios turėtų būti vienodai taikomos visur. Ar kalbėtumėm apie keulių uodegas, ar apie uh, E, kitas e, kūno dalis, e, transportuojant taikoma labai kito nevienoda kontrolė. Ir aš dabar du klausimus pateiksiu. Ar jūs ketinate uh, E, dirbti tuo klausimu, kad gyvūnų apsaugos reikalavimai būtų įgyvendinti, kad vienodos sąlygos visų valstybių gamintojams ir vežėjams būtų taikomos. Ar jūs ketinate paremti Europos, komiteto, Europos parlamento greit teigia, teiksiamą pasiūlymą dėl e, visuotinio gyvūnų apsaugos įtvirtinimo įstatymų? First of all, I think that Pirmiausia, manau, kad pasiekta pažando, pažangos per e, praėjusią dešimtmetį gyvūnų gerbuvio klausimų. Žmonės, gamintojai daug labiau patenkinti taip anksčiau nebūdavo. Nes jie žino, kad e, laimingas e, gyvulys yra geros kokybės gyvulys. Ir priemonės, kurios taikomos, pagerino šią situaciją. Manau, kad jūs kalbate apie įgyvendinimą šios sistemos Švedijoje turbūt. Aš suprantu, kokį klausimą jūs keliate ir mielai su jumis aš e, jį aptarsiu, siekiant išsiaiškinti Švedijos problemą ir kaip užtikrinti e, vienodesnį gyvendinimą. Aš dar nesu komisijos narys, tačiau jeigu būsiu, tai kažkada ateityje norėčiau su jumis pasikalbėti siekiant e, e, daugiau sudarinti šias priemonės. Ačiū, kitas raundas. Ir čia pirmas ponas Būda. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar desemnat. Anii 2000. Ačiū, pirmininkė, paskirtasis komisarė 2012-2013 metai buvo svarbių reformų metai žemės ūkio reglamentavime, pristaikant prie naujų sąlygų. Tačiau žemės ūkio reforma neišsprendė netitikimų tarp tiesioginių išmokų įvairiose valstybės narėse problemų. Išmokos, kurias gauna ūkininkai rytų šalise, yra žymiai mažesnės. Teisėkuros paketas įsigaliojo 13 metais. Jis numato, kad tos išmokos bus didesnės, tačiau netitikimai yra vis dar dideli. O tai didina neligybę tarp ūkininkų. Atsižvelgiant į naujus iššūkius dėl Rusijos embargo, norėčiau konkrečiai sužinoti, ar ketinate modifikuoti tiesioginių išmokų pokyčius. Ar numatote paramos priemonės e, ūkininkams, kad būtų šie netoligumai panaikinti? Na, aš manau, kad gana sunku šią problemą išspręsti vienu įpū. Ir manau, kad e, diskusijose su parlamentu tai išgirsime, kad Vėrios valstybės narės skirtingų nuomonių laikosi, kokiu tempu galima siekti tos konvergencijos. Tačiau žinau, kad tokios šalis kaip Latvija, Estija, Lietuva pasistamoja į priekį pakankamai smarkiai konvergencijos kelyje. Dabar yra ribojama maksimaliai suma, kurią gali gauti e, didelėse vakarų šalise. Aišku, tai nebuvo lengva toms valstybėms narėms susitaikyti su tokia nuostata, tačiau E, yra dedama pastangų ir pasiekta pažanga kai kuriuose šalise, kuriuose išmokos buvo mažesnis. Pažiūrėkime, ką tuos priemonės, kurių įmamasi dabar, kaip jos bus įgyvendintos. Ir atsižvelgtume į tai į, ir į lankstumą, kuris suteiktas valstybės narėms, kurios gali taikyti papildomas priemonės, kad savo viduje galėtų užtikrinti tam tikrą konvergenciją. Ir turėdami tuos duomenys per peržiūrą politikos galėsime pamatyti, kokie yra rezultatai tos e, politikos, e, prie kurios jūs prisidėjote ir kuri bus įgyvendinama. Šio reforma susilaukia 4000 pakeitimų ir aišku, reikėjo siekti tam tikros pusiausviros, tačiau matote ir statistikos, ir skaičių, kad tam tikra pažanga yra ir esu įstikinęs, kad skirtingos šalis laikosi skirtingų nuomonė dėl tos pažangos. Labai ačiū. Pone Noičiau. Paskirtasis komisarė, aš šiandien kalbu Europos bitininkų vardu. Bitės yra didžiausia E, gyvūnų veikiančių žemės ūkėje populiaciją. Jie matuoja žemės ūkio temperatūrą apskritai, e, jos, tos bitės. Manau, kad reikia remti e, rušių įvairovę, kad galėtų klestėti ir bitės. Ir reikia užtikrinti, kad neonikotinoidai Pes, tie, šios šeimos pesticidai nebūtų taikomi mūsų, nebūtų naudojami mūsų laukose, kad turėtume sveikas bites. Taip pat reikia užtikrinti, kad mūsų žemėje nebūtų GMO, nes bitės nežiūri į sienas ar tarptautinės, ar nacionalinės. Reikia užtikrinti e, bičių populiacijos sveikatą. Na, kaip žinote, bendroji žemės ūkio politika remia bitininkavimą per nacionalinės e, bitinkystės programas, remiant e, bitinkystę ir medaus gamybą. 14-16 metų programos veikia šiuo metu visose valstybėse narėse ir per pastarosius metus, kaip suprantu, komisija e, sustiprino leidimų išdavimo reikalavimus pesticidavams, ES taisyklės dėl pesticidų, jų pavojaus E, žmonių sveikatai ir aplinkai numatytos. Ir čia e, pesticidų valdymo sistema yra propaguojama. Todėl ši strategija prisideda prie tų visų priemonių, kurios e, prisideda prie bioįvairovės skatinimo. Suprantate, kad prie, problemas susidara su nikotinoidų draudimu yra Sanko generalinio direktorato klausimas. Tačiau kadangi čia yra pavojus e, bitėms, jų panaudojimas yra smarkiai sugriežtintas. Ir ateityje komisija peržiūrės e, naujus e, techninius duomenis ir mokslinius duomenis. Ir tai bus galima aptarti ir komisijoje, ir komitete, ir bus žiūrima, kokių tolesnių veiksmų imtis. Ačiū. Toliau Pone Petir. Pone pirmininkė, labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas e, Hoganai. Labai daug žmonių išvažiavo iš kaimo, persikėlė į miestus ieškodami geresnio gyvenimo. Deja, e, mūsų kaimai miršta. Kad išlaikytume gyventojus kaimo teritorijose, turime suteikti žmonėms geresnės gyvenimo sąlygas, įskaitant saugias pajamas, geresnį infrastruktūrą ir panašiai. Kokiu priemonių ketinate įgyvendinti, kad e, žmonės kaimuose būtų išlaikomi? E, mes tik taip turėsim pakankamai maisto gamybos ir realiai galėsime apsaugoti aplinką Man atrodo, kad kaimo gyventojai turi susilaukti deramo atlyginimo už gyvenimą ten. Ar jūs esate pasirengęs pagalvoti apie galimybę e, suteikti tiesioginės išmokas už kaimo teritorijų aplinkos apsaugą? Uh, per tiesioginės išmokas, per žalinimo priemonės kaimo plėtros programą, kur 40 procentų finansavimo turi atitekti uh, E, ekologinėms e, ūkininkavimo priemonėms, manau, mes jau pripažįstame, kad e, siekiame jūsų įvardintų tikslų. Be to, kaimo plėtros programa yra e, numato ekonominės plėtros e, galimybę, socialinio kapitalo raidos galimybės. E, pagrindinės paslaugos yra reikalingos tam, kad išlaikytume e, E, tokias kaimo teritorijas. Europos komisija e, rengia naują planą, visi pareigūnai dabar labiau užsijėmė, kuris turės būti pateiktas valstybėms narėms kitą savaitę ir e, bus įvertinta, kaip valstybės narės įgyvena kaimo plėtros programą. Valstybių narių vienas iš pagrindinių skirtumų yra tas, kaip jauni žmonės gyvenantis kaime, neturintis daug darbo patirties, kaip jie pasinaudoja e, finansavimo institucijų paramą ir ES remiamomis bendro finansavimo priemonėmis. Mes su Europos investicijų banku dirbame ir kitomis finansavimo institucijomis ieškome papildomo finansavimo kaimo plėtros programams įgyvendinti, kad kaimo teritorijose būtų sukurta daugiau ekonominės veiklos, daugiau darbo vietų ir kad kaimo teritorijos būtų tvaresnės ir gyvybingesnės, ypač tose teritorijose, apie kurias jūs kalbėjote. Ačiū. Dabar e, matome, kad BŽUP tapo e, ekologinė žemės ūkio politika. Toliau e, ponas Branin. Pone Hognai, puikiai pasirodote, priartėjote prie paskutinės valandos. Man buvo malonu jūsų įžanginėje kalboje išgirsti e, pasisakymą apie e, anglės dvideginio išlakų žemės ūkėje mažinimą. Intensyvi žemdirbystė e, Europoje yra žinoma kaip viena iš pagrindinių uh, E, dirbožėmio paviršiaus griovėjų. Ir šią žiemą matėme potviniai tą patvirtino kai kuriuose Europos dalise. Ar jūs imsitės priemonių dėl dirbožėmio apsaugos, e, kas yra reikalinga visoje Europos Sąjungoje? Ar numatote naujas priemonės Europos žemės ūkio paskirties žemės atsparumui didinti? Tai yra labai svarbi tema ir jau labai daug išteklių yra tam skirta e, ekologinio ūkininkavimo priemonės uh, E, per kaimo plėtros e, programas yra tai orientuotos, bet aš pats stengsiuosi pagerinti padėtį per e, vandens direktyvą. Bendroji žemės ūkio politika tam skiria labai daug dėmesio ir komisijos žemės ūkio komitetas rūpinasi dirbožėmio ir vandens kokybę daugelį ES E, vietovių. Vanduo ir dirbožėmis yra neatskiriama bet kurios ekologinės programos dalis. 45 procentai mūsų dirbožėm ir 45 procentai vandenų e, yra pavojingose teritorijose. Aš pats, būdamas ministras Airijoje, e, žinau, kiek problemų egzistuoja ir mes žinau, ką žmonės turi daryti, kad vanduo ir dirbožėmis būtų apsaugotas įgyvendant turimas politinės priemonės. Labai ačiū. Pradedame kitą klausimų raundą. Pone Herans Garcia, žodis jums. Dėkui. Gerbiamas paskirtasis komisijos nariai, Pone Hoganai, man labai malonu buvo girdėti, kaip jūs kalbėjote apie maisto grandinės gerinimą. Pagal Ispanijos įstatymus e, šiek tiek padėtis gerėja ir pasiektų neblogų rezultatų maisto, e, atsiprašau, vaisių ir daržovių e, tiekimo grandinė labiausiai nukentėjo pastarojų metų. Ir aš norėčiau sužinoti, ką jūs darysite e, pagal 2015 metų finansavimo planus, kaip yra numatyta. Vaisiams ir daržovėms reikia gyvybiškai greitai valdymo sistemos, nes krizė šiam sektoriui smogė labiausiai. Mes kalbame apie šios struktūros krizinio valdymo dalį. Kitas klausimas dėl uh, E, periferinių, labiausiai atitolusių regionų paramos sistemos. Yra sukurtos priemonės rinkoms tuose regionuose remti. Ponas Čiolos pasiūlė priemonę, kuri, tiesą sakant, nebuvo įgyvendinta. Ar turite kokių idėjų, kaip paremti e, ir pagerinti sąlygas e, labiausiai nutolusiuose regionuose? I, I a... Aš suprantu, kad buvo sukurta politika dėl e, periferinių regionų pagal specialią programą, kuri buvo labai svarbi ir prieš daug metų jau buvo sukurta ir įtraukta į e, sutartis. Salų gyventojams ji labai aktuali. Taip pat žinau, kad ta programa dabar yra peržiūrima ir kai uh, E, bus parengta ataskaita, 2015 metais ji bus pristatyta jūsų komitetui. Ir e, žinau, kad yra išskirtos atskiros rytis, pavyzdžiui, Portugalijai yra parengta atskira programa ir galvojame, kaip sumažinti energetikos transporto kaštus, e, kad produktai patektų į labiausiai nutolusius regionus. O dėl krizių valdymo. Mes turime rinkos priemonių paketą, skirta krizėms, tai e, yra susiję su intervencija, su sandėliavimu, su eksporto kompensavimu, e, visai lė e, komercinių priemonių jautriems produktams, kuriems dabar smoktas smūgis dėl šiandieninių problemų Rusijoje, Ukrainoje ir panašiai. Visas tas paketas turi būti panaudotas optimaliai. Ponas Čiolos jau kalbėjo apie papildomą paramą, bet jam reikia rasti pinigų, e, nes su generaliniu biudžeto direktoratu jis jau patyrė nemažai trinties e, gaudamas e, tų lėšų. Mes turim ieškoti finansavimo mechanizmų, nepažengdami nustatytų maržų ir E, turime užtikrinti gamintojo e, gy, išlikimo, gyvint, gamintojo tolesnės veiklos apsaugą. Ačiū. Toliau ponas Rebega. Gerbiamas e, kandidatai komisijos narius. Šiandien kalbame apie naujas rinkas Europos produktams, ypač per krizę. Dabar su krize susidurėme. Rusijos importo draudimas. Tam, kad išjudintume ledus ir nesukurtume e, neteisingos konkurencijos, kuri padarytų neigiamos įtakos rinkoms ir vartotojams, jūs paremėte darbo vietų kūrimą. Ogi dėl to, prie, dėl tos krizės dabar greičiausiai darbo vietų skaičius sumažės. Noriu paklausti, turim kažką daryti, kad paskatintume eksportą už ES rinkų per finansinę paramą. Gal jūs pasakysit, kad reikia palaukti metų, kol, metus, kol bus parengtas sprendimas. Mes galim laukti, bet gamintojai negali savo leisti tokios prabangos. Aš sutinku, kad gamintojai negali laukti, jų finansinė padėtis sudėtinga. Komisija ir taip greitai reagavo, nes e, BŽUP reforma, e, naujausias e, jos pakeitimas buvo padaryt, patiktas rūpjūčio mėnesį. Europos komisija ir jos narys ponas Čiolos prižadėjo tolesnių veiksmų, jis prižadėjo 160 milijonų, iš kur tie pinigai ateis yra kitas klausimas, bet aš suprantu, kad ta problema yra ypatinga. Aš anksčiau jau labai aiškiai pasakiau, kad 2015 metais turėsime didesnį biudžetą skirtą eksporto skatinimui. Vietoj 60 milijonų eurų bus suteikta 200 milijonų eurų maisto eksporto skatinimui. Aš tas lėšas galvoju panaudoti naujų rinkos galimybių paaiškai ir su, stengsiuosi sumažinti spaudimą ypatingai sudėtingomis sąlygomis gyvenantiems dabar regionams Kaip aš atsakydamas į ankstesnį klausimą jau sakiau, Europos komisija panaudos visas įmanomas priemonės. Pasitelksime e, savo atstovybės kitose rinkose, ieškosime kitų padėjėjų, kurie leistų atverti rinkas už ES ribų, nes e, turime dabar vengti tų jautrių politiškai geografinių zonų. E, Europos komisija stengiasi e, susilaukti, sulaukti pritarimo uh, spalio 15 dieną, kai biudžetas bus apskaičiuotas e, šiai sričiai taip pat, galbūt geriau galėsime pasakyti, e, kiek greitai sugebėsime reaguoti. Labai ačiū. Ponas Melau toliau. Ačiū komisijos e, kandidatė, komisijos, kandidatė komisijos narius. Tikiuosi, kad jūs patvirsi, būsite patvirtintas e, eiti šias pareigas. O mano klausimas būtų toks. Pirmiausia, žemės ūkio sektoriaus kartų atsinaujinimas. Statistiškai, kaip žinome, Europoje e, vienam ūkininkui jaunesniam negu 35 tenka 9 jaunesniniai 55. Padėtis tragiška ir Portugalijoje, ir Ispanijoje, tose valstybėse e, vienam ūkininkui jaunesniam negu 25 metai tenka 25 jaunesni negu 55. E, taigi komisija turės gerokai padirbėti, kad paskatintų e, naujų ūkininkų atsiradimą. Tai yra labai svarbu uh, kad e, žemės ūkis išliktų. Aš e, nežinau, ką naujasis e, komisijos narys siūlys padaryti. Žinoma, viskam reikia pinigų. O kalbant apie pinigus, labai norėčiau sužinoti, jūsgi patirsite didelį spaudimą dėl BŽP biudžeto. Kokia bus jūsų pozicija? Ar išlaikysit biudžetą, ar jį didinsit, ar mažinsit? Well, I will be certainly doing whatever I can. Žinoma, aš darysiu viską, ką galiu, kad išlaikyčiau biudžetą, bet taip pat aš tikiuosi, kad mes galime surinkti papildomų lėšų per e, kitas e, komisijos veiklos rytis, ypač per horizontą 2020. Aš labai noriu pritaikyti finansinės priemonės, kurios padėtų prikurti darbo vietų kaimo teritorijuose su finansinė e, krize susiduriantys žmonės e, pirmiausia e, patiria tą sunkumą, kad negali gauti pinigų savo veiklai. Tai yra labai rimta problema, ypač jauniems žmonėms, nes jų galimybės veikti priklauso nuo finansinių institucijų paramos. Naujos kartos atsiradimas ūkininkam yra labai rimta problema. Tai yra visos ES struktūrinė problema, bet aktualiausia žemės ūkiui. 69 e, procentai visų ūkininkų turi mažesnius ūkius negu 5 hektarai ir didelė dalis tų ūkininkų yra vyresnioji karta. Taigi aš suprantu, kad reikia iniciatyvų ir valstybės narės turi padėti e, ieškoti tų iniciatyvų. Galbūt reikia ieškoti kažkokių partnerysčių, kai parama atitenka daugeliu pagyvenusių žmonių, tai tie žmonės nėra skatinami perduoti vadžias jaunesniai kartai. Be to, kai kuriuose valstybėse tai yra tam tikros kultūrinės tradicijos reikalas. E, vyresni žmonės turi suprasti, kad jeigu jie perleis ūkio valdymą jaunesniam žmogui, pasaulis nesugrius. Be tų papildomų 25 procentų, kurie parlamentų reikalaujant bus suteikiami jauniems ūkininkams papildomai, dar imsimės ir kitų priemonių pagal BŽUP. Skaputo. E- Ačiū, pirmininkė. Dėkoju kandidatai į komisarus. Noriu paliesiu tokį klausimą, kuris yra pamirštamas dažnai žemės ūkėje, bet jis yra labai svarbus, galvojant apie tvarų ūkininkavimą. Mokslo tyrimai ir inovacijos. Žemės ūkės ryties mokslo tyrimai yra labai fragmentuoti Europoje. Didžioji dalis priemonių apima tik tai bazinius tyrimus, o ne jų pritaikomumo galimybę su ūkių lygmenių. Aš manau, kad mes turėtumėm galvoti apie tai, kaip apjungti mokslo ir ūkininkavimo pasaulį, kad tikrai turėtumėm konkurencingą žemės ūkį. Aišku, reikia laikytis visuomenės lūkesčių, reikia galvoti apie aplinkos apsaugą. Ką jūs ketinate daryti, kad skatintumėt mokslo tyrimus ir inovacijas Europos žemės ūkyje vidutinės trukmės ir tolimojo laikotarpio? And... Taip sutinku, žinių perdavimas, mokslo tyrimai, inovacijos yra lemiami veiksniai, um, lemiantis mūsų ūkių našumą, kai ištekliai yra riboti. Ir be to ir visuomenės visi iššūkiai ir maisto trūkumas. Iš tikrųjų, biudžetas yra nemažas, bet visuomenės iššūkiai taip pat paliečia ir agro, maisto, jūrų, kitus sektorius. Tai aišku, biudžetas bus paskirtas skirtingoms e, sritims, bet mes turėtumėm pasitelkti sverto principą per Horizonto 2020 programą mokslo tyrimams e, remti, kad padėtumėm e, mokslo tyrimo institucijoms ir jaunimui um, Iš tikrųjų, tai yra kelias į priekį, mes turime padėti jaunimui tokiu būdu įnešti naujų idėjų, naujų iniciatyvų, skatinti mokslo tyrimus, inovacijas, aišku, kad e, ištekliai riboti ir tai labai aktualu. Aš mielai paremsiu tos linkmės priemonės ir kaimo plėtroje taip pat yra atitinkamų priemonių, kurios galėtų padėti žmonėms kaimiškose vietovėse per partnerystės, inovacinės partnerystės ir taip toliau. Mes tikrai dirbsime kartu su parlamentu, kad galėtumėm pasiūlyti programų valstybėms narėms, kad būtų galima geriau tas lėšas panaudoti e, novatoriškais būdais ir sparčiai, kad būtų pasiekta tų tikslų, kuriuos ir, jūs ir paminėjote. Ir dešimtas klausimų raundas. Ponas Erdoš. Ačiū, gerbiamas kandidatė į komisarus. Man atrodo, kad žemės ūkio žemės, kuri yra laistoma didinimas, nėra pagrindinis tikslas Vengrijoje ir yra planai spręsti problemas dėl žemės drėkinimo sistemų. Ir aš noriu paklausti jūsų konkrečiai, jūs ketinate galvoti um, apie um, laistomos dirbamos žemės specifiką, taip pat kokių konkrečių um, e, es lėšų panaudojimą galėtume pasitelkti um, laistomai žemiai ir kokias priemonės galvojate taikyti kaimo plėtros investicijų kontekste šiai sričiai. Čia akivaizdu, kad yra tas konfliktas tarp šiaurės ir pietų valstybių, um, kur vienur daug vandens, kitur reikia rūpintis tuo, kad būtų pakankamai maisto, kad būtų galima laistyti žemę ir pakankamai maisto išauginti. Taigi, Pirmas iki yra galimybė būtent per kaimo plėtros programas investuoti pinigus į um, žemės laistymo sistemas. Bus parama ūkininkams ir to, tiems regionams, kur reikia tos pagalbos uh, laistymo srityje, būtent per kaimo plėtros programas, kad būtų galima ir įrangą visą ūkio lygmenių parūpinti, kad būtų visa infrastruktūra sukurta, būtų galima ir esam, arba esamas struktūras gerinti arba investuoti naujas. Ir Ir aišku, reikia laikytis atitinkamų kaimo plėtros e, taisyklių. Ir e, vis tik tai aš manau, kad iki šiol, e, kaip štai ir jūsų rinkėjams buvo neaišku, kokie, koks bus požiūris ateityje, o dabar viskas yra aišku. Toliau vandens pagrindų direktyva, paramos vietovėms, kuriuose žemės yra laistomos, visa tai yra numatyta. Aišku, kitose vietovėse vandens yra daug. Tai ten, kur vandens balansas yra sudėtinga problema, tai bus, žinoma, didesnis dėmesys skiriamas. Aš tikiuosi, kad valstybės narės gali tikrai pasinaudoti numatytų lankstumu ir galvoti, kaip užtikrinti geresnį um, maisto gaminimą, užauginimą efektyvesnių būdų. Šalį. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök úr. Ačiū pirmininkė paskirtas kandidatė į komisarus. Iš ryta daug kalbėjome apie žūp veikimą. Gal reikėtų pakalbėti ir apie žūp tikslus ir siekius. Manau, kad visiems tai rūpi. Bendra žemės ūkio politika daugiausia orientuota į tai, kad būtų pagaminta pakankamai kokybiško dain, maisto pagristomis normaliomis kainomis, kad tas maistas patektų ant 500 milijonų europiečių stalų. Deja, aš, bent šimtui milijonų europiečių kyla grėsmė, kad jų, uh, jie negaus pakankamai maisto ir uh, maisto kainos, garantuotas apsirūpinimas maistu yra nepaprastai aktualus dalykas ir žmonės nori turėti socialinių teisių garantijas. Taigi, ar jūs galvojate, kad mm, tai bus jūsų atsakomybės rytis ir kokiu priemoniu jūs um, imsitės, kad tikrai nebūtų tų mytybos problemų e, Europoje, kad žmonėms nestiktų maisto. Kai buvęs aplinkos ministras Airijoje, aš dalyvau klimato kaitos dėrybose, kur buvo kalbama ir apie apsirūpinimą maistu, mytybą, mytybos klausimus prieš dviejus metus. Tai aš tikrai visiškai e, pritariu tą tai, tai argumentaciją, to klausimo, kurią jūs pateikėte, tikrai yra didžiulė problema, su kuria susiduria daugybė žmonių ir dažnai. Mm, ir dažnai pamirštama ta problema. 870 milijonų žmonių visoje planetoje kenčia a, a, nuo maisto stygiaus, tuo tarpu, kai maisto pakanka planetoje. Aš negaliu kištis į tokius dalykus, kaip, kad, pavyzdžiui, mokestimas ar panašiai, jūs žinote, aišku, tai e, čia yra politiniai prioritetai valstybėse narėse, jos sprendžia, ką daryti, kur numatyti papildomus mokesčius ar panašiai, kai, kur, valsty, kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, maistas neapmokestinamas. galvojant apie fiskalinę politiką, e, tai valstybių narių klausimas, tačiau apsirūpinimo maistų garantijos bus man nepaprastai svarbus klausimas. Toliau, rinkų diversifikavimas taip pat kad būtų galima išsaugoti Europos eksporto e, galimybės, galbūt reikėtų galvoti apie naujas sistemas, Mm, gal politikos priemonės reikėtų, ar daugia šalės priemonės reikėtų numatyti. Aš tikrai stengsiuosi užtikrinti, kad suvienodinimas, supaprasinimas, administracinės naštos mažinimas tikrai būtų užtikrintas maisto sektoriai ir kad taip pat ir vartotojų teisės būtų visiškai ginamos. Toliau 11 klausimų raundas. Ir čia turim tik vieną kalbėtoją, pana Kalinovskį. Dziękuję bardzo, padło dzisiaj bardzo. Ačiū. Šiandien girdėjome daug klausimų dėl Rusijos draudimo, embargo, dėl nevienodų mokėjimų e, lygio taip pat. Aš noriu paklausti, kas galvojate apie pirmos kartos biokūro ateitį ES. To biokūro kūro, kuriuo buvo ketinama sumažinti CO2 išlaką, sukurti papildomų darbo vietų, užtikrinti papildomas pajamas ūkininkams. Tačiau galvojant apie biokūrą ir jo rinką Europoje, vis daugiau e, yra atvežtinio kūro. E, komisija siūlė mažinti e, transporto sektoriaus išlakas 50 procentų. Ką Jūs galvojate apie žemės paskirties keitimą, kad žemė būtų naudojama biokūro gamybai. Ką Jūs galvojate apie e, biokūro rinką, turint omenyje, kiek yra vietinio kūro, kiek yra importuojama. Diskusijose tikrai per pasarį dešimtmetį šio klausimu yra daug didžiulių pasikeitimų. Buvo daug entuzijazmo dėl biokūro prieš dešimt metų ir e, kai buvau Airijos parlamento narys, buvo didžiulė lobisnė kampanija, kampanija dėl biokūro, bet su laiku keitėsi ir pozicijos, galvojant dėl to, kad paskui biokūras išstums maisto gamybą, um, maistui skirtus augalus. Biokūras yra alternatyva ir čia galima galvoti apie įvairius pasiūlymus dėl klimato ir energetikos ir, ir čia reikia atsižvelgti į atsinaujančią energijos šaltinių situaciją. Jeigu neužtikrinsime diversifikavimo tokioje srityje, tai tikrai nesugebėsime užsitikrinti energijos tiekimo garantijų, kurių mes siekiame, siekiame e, to ir todėl e, pirmininkas Junkeris e, Mm, numatė, kad su, ir su pono Katainu, ir Slovė, su Slovenijos kandidatu aš palaikysiu ryšius dėl energetikos, nes viskas, energetika, maistas, viskas yra tarpusavė susiję. Reikia viską apimančių horizontalių diskusijų dėl to, kaip galėtumėm patenkinti apsirūpinimo maistu poreikius, bet lygiai taip pat nepamirštumėm ir energetinių poreikių.